Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen, members of the Libe Committee. We're getting restarted after... Mėly kolegos, sveiki susirinkę į Libe komiteto posėdį. E, šįryt įvyko jau e, viena darbo sesija, taigi, kaip ir numatyta, tęsime darbą 11 punktų dėl Vengrijos, Vengrijos pirmininkavimo išvadų vidaus reikalų ir teisingumo srityje. Taip pat bus klausimai dėl e, prieglopščio paketo klausimų. Tai svarbiausia lybė komiteto šios savaitės darbo dalis, būtent Vengrijos pirmininkavimo išvados, Vengrijos pusmečio išvados po tarybos vadovų susitikimo. Mes džiaugiamės galimybę šiandien pasveikyti mūsų komitete du Vengrijos vyriausybės atstovus. Labai sveikiname juos ir dėkojame jiems už tai, kad atvyko į mūsų posėdį. Jūs labai pagerbėte mūsų savo dalyvavimu ir dabar labai nekantriai laukiame Vengrijos pirmininkavimo išvadų pristatymo. Ponas Tibor Nabratskis teisingumo ministras ir ministro pirmininko pavaduotojas visų pirma kalbės, o po to ponas Sandor Finder, vidaus reikalų ministras kalbės. Ministro pirmininko pavaduotojo, ponė Nabraskė, jums pirmas žodis. Ačiū už suteiktą žodį, gerbiamas pirmininkė. prieš šešis mėnesius. 2011 m. sausio 26 dieną turėjau galimybę ateiti į jūsų komitetą ir pristatyti Vengrijos pirmininkavimo tikslus. Dabar praėjo šeši mėnesiai ir Vengrijos pirmininkavimo pabaigoje labai džiaugiuosi galimybę pasakyti jums, jog mūsų pagrindiniai prioritetai įvykdyti, pasiekti. Mes padarėme tai, ką planavome padaryti. Ir dabar jums leidus trumpai apžvelgsiu pagrindinius elementus. Be abejo, mielai lauksiu ir jūsų klausimų, į kuriuos pasistengsiu atsakyti. Kuomet rengėme Vengrijos pirmininkavimo prioritetus teisingumo srityje, Pagrindinis dėmesys buvo žmogiškajam faktoriui. Labai svarbu buvo, jog viskas būtų sutelta į ES pilietį. ES turi būti arti piliečių, turi būti draugiška piliečiams. Šiuo tikslu Vengrija pirmininkaudama pasinaudojo visomis e, turėtomis priemonėmis ir dabar drąsiai galiu pasakyti, kad e, mūsų darbas buvo sėkmingas. Piliečių pagrindinės teisės, didesnis dėmesys joms ir jų gerbimas yra garantuoti pagrindinių teisių hartijoje kiek tai, kas nustatyta Hartijoje, buvo gyventa praktikoje, analizuojant situaciją, turėjome galimybę pasižiūrėti visą praktinį gyvenimą, visą praktinę situaciją ir turėjome galimybę taip pat pagalvoti apie ateities priemonės. Šiuo tikslu pradėjome politikos diskusijas sausio mėnesio neformalioje taryboje dėl to, kaip ES politinės institucijos, su pirma taryba galėtų garantuoti nuoseklų pagrindinių teisių gynimo lygmenį. Gegužę patvirtiname oficialias tarybos išvadas šiuo klausimu. Greta to buvo priimtos direktyvos tarybos vardu dėl pagrindinių teisų hartijos įgyvendinimo. Sąjungos veikla ir sąjungos bendarbiavimo teikiama nauda duoda labiau apčiuopiamos naudos mūsų piliečiams, jeigu ES veikla yra nuosekli, suderinta, juntama piliečiams, artima piliečiams. ES pilietybė tampa tokiu būdu bendrijos dalyku. Ir iš to išplaukiančios teisės tampa ir pasiekiamos ir įgyvendinamos. Bet greta to yra aiškiai suformuluojamas mūsų bendrumas su piliečiais Tai yra ne vien tik tai politinis ir teisinis matmo, kuris yra svarbus, tai yra taip pat labai svarbus ir e, vertybių matmuo mūsų integracijos procesuose. Šis klausimas buvo analizuojamas sausio mėnesio tarybos posėdėje, kuomet mes analizavome komisijos ataskaitą dėl ES pilietybės. Kitas klausimas sėtinas su pagrindinėmis teisėmis yra ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Ypatingą svarbą teikiame stojimo proceso propagavimui ir viso proceso stebėjimui, kad visa ES ir institucijos laikytųsi pagrindinių teisių keliamų reikalavimų. Vengrijos pirmininkavimo laikotarpiu įvyko pir ekspertų konsultacijų atitinkamas raundas ir tokiu būdu buvo galima pradėti diskusijas ir tvirtinti taisykl, vidinės taisyklės dėl prisijungimo prie konvencijos. Taip pat Vengrijai pirmininkaujant vienas iš prioritetų buvo pagalba nukentėjusiesiems nuo nusikaltimų, nusikaltimų aukoms. Ir Budapešte kovo mėnesį Um, buvo pasistengta išryškinti pagrindinės probleminės rytis uh, nusikaltimų aukų ap, apsaugos srityje, galvojant apie tai, kaip tą apsaugą sustiprinti ir pagerinti. Vengrija parengė pasiūlymą dėl kelio gairių plano, dėl nusikaltimų aukų apsaugos tam, kad būtų galima nubriežti gairias um, Europos vadovų tarybai. Labai svarbu bendradarbiauti europinių lygmenių ir kurti efektyvę aukštos kokybės um, nusikaltimo aukų apsaugos sistemą. Praeitą savaitę Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų taryboje buvo priimtas dokumentas, kuris vadinasi Budapešto kelio gairių planas nusikaltimo aukų apsauga. Ypač svarbu atkreipti ypatingą dėmesį į vaikus, juos apsaugoti nusikal... nuo nusikaltimų. Tai yra mūsų visų bendras interesas. Kaip ir kitos valstybės, Vengrija ypatingą dėmesį skiria būtent šiems klausimams. Pagrindų sprendimo dėl kovos su e, seksualiniu išnaudojimu ir seksualinė prievarta e, prieš vaikus panaikinimas ir e, Lanzarotis susitarimas paskatino tinkamai spręsti šios klausimus ir todėl Ispanijos, Belgijos ir Vengrijos trejato programoje šis klausimas buvo labai ryškus. Vengrija tęsė pradėtą darbą ir pradėjo taikinimo procesą su e, parlamentu trialogo kontekste. Dėl šio pasiūlymo norėčiau pabrėžti, jog buvo dedamos nenujūstamos didžiulės pastangos, buvo parodytas milžiniškas pasišventimas tiek iš Europos parlamento pusės, ponios Angelinį pranešės ir kolegų, tiek iš pirmininkavusios Vengrijos pusės. Ir mes jau priartėjome prie susitarimo. Mes labai tikimės, kad teisėje kūrinė procedūra bus užbaigta dar iki Vengrijos pirmininkavimo pabaigos. Mažumų apsauga ypač, ypatingai ypatingas dėmesys žmonėms gyvenantiems skurde, atsižvelgimas į Romų situacijos specifiką. Tai irgi buvo Vengrijos pirmininkavimo prioritetai. Komisijos komunikatas dėl sąjungos pagrindų, dėl nacionalinių Romų strategijų buvo patvirtintas gegužė tarybos išvadose ir valstybės narės išsakė savo politinį ryštą dalyvauti Europos pagrindų įgyvendinime. Kalbant apie duomenų apsaugą, reikia kalbėti apie vienos bendros teisinės priemonės sukūrimą dėl asmens duomenų apsaugos. Tai užsibrėžime kaip tikslą duomenų apsaugos projekto kontekste. Mes norėjome, kad ir Europos komisijos domenų apsaugos komunikatas taip pat išliktų vienu iš darbo tarkės punktų ir Vengrija pasiekė savo pirmininkavimo tikslų. Um, taryba, uh, vadovaudamas į komisijos komunikatų, taip pat patvirtino ir savo išvadas ir mes taip pat galvojame, kad ekspertų konsultacijos, kurias prasidės rytoj, spręs uh, ateities iššokius domenų apsaugos srityje ir padės nubriežti aišku kelią į priekį. Kitas klausimas, kurį reikėtų paminyti šiame kontekste, yra konsultacijos dėl sutarimo tarp ES ir JAF dėl duomenų apsaugos. Mes atidžiai e, stebime šiuos procesus įvairiose <coughs> tarybose, žiūrėdami, kokios pažangos yra daroma. E, kalbant apie e, klausimus susijusius su baudžiamosiamis bylomis, tai buvo labai svarbus tiek Belgijos, tiek Vengrijos pirmininkavimo prioritetas. Ir čia pagrindų direktyva dėl asmenų informavimo apie jų teises buvo vienas iš Vengrijos pirmininkavimo prioritetų. Vykstant trialogui su Europos parlamentu, Birgit Sipil vadovavo šioms dėryboms iš Europos parlamento pusės, mes turėjome galimybę susitarti dėl įvairių klausimų. Mano manimu, jau nebedaug liko padaryti ir mes turėsime galimybę patvirtinti tokį teksto projektą, kuris bus priimtinas tiek parlamentui, tiek tarybai. Norint taip padaryti reikės dar tolesnio lankstumo pademonstravimo tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Mes labai daug dirbame siekdami kompromisų, darydami pažangą. Taigi labai prašysiu jūsų ir ateityje mums padėti, kad galėtume užsitikrinti sėkmę šiose srityse. Ypatingą dėmesį skyrėme dėryboms dėl Europos tyrimo orderio. Čia šį darbą mes perėmėme iš Belgijos po jos pirmininkavimo ir tikrai jau daug buvo nuveikta. Birželio mėnesio taryboje sugebėjome susitarti dėl bendrųjų principų išdėstų tame pasiūlyme. Taigi dabar Lenkijai, kuri perims pirmininkavimą, galėsime perduoti tekstą dėl specialiųjų tyrimo veiksmų, kurio, kurį reikės dar išanalizuoti, suderinti. Tai iš, išliko vienas iš mūsų darbo atverkės labai svarbių punktų ir šiuo klausimu surengėme taip pat ir e, konferenciją balandžio mėnesį. Birželio 10 tarybos posėdėje turėjome galimybę taip pat patvirtinti ir bendrąjį požiūrį šio klausimu. Dabar kalbant apie bendradarbiavimą civilinėse bylose, reikia pasakyti, kad daug pažangos padaryta mm, dėl reglamento dėl paveldėjimo labai svarbu tęsti darbą šio klausimu, um, tai kadangi vienas iš pagrindinių šio pasiūlymo pasiekimų būtų tas, kad būtų užtikrintas laisvas judėjimas tarp valstybių narių, taip pat ir paveldėjimo bylose. Aišku, kad tai tuomet nauda būtų tokia, kad būtų ir pigiau, ir paprasčiau įvairioms šalims kelti ieškinius ir, ir išspręsti ieškinius dėl paveldėjimo klausimų. Tai yra tokia priemonė, kuri yra labai apčiuopiamas pavyzdys teisės akto, kuris yra rengiamas būtent vardan Europos piliečio interesų. Čia dėmesys turėjo būti skirtas tam, kad piliečiams būtų lengviau įgyveninti savo teises į paveldėjimo bylases. Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, jeigu teisinės procedūros buvo skirtingos, labai svarbu buvo stengtis jas derinti, tačiau neįsikišti į tas rytis, kurios apsaugos yra išskirtinė valstybių narių kompetencija. O mūsų pastangos apsivainikavo sėkme. Užbaigėme dėrybas dėl reglamento projekto, patvirtinant politinį kompromisų pakeitimą paketą teisingumo ir vidaus reikalų e, ministrų taryboje. Dabar kalbant apie civilinių ir komercinių nutarčių pripaž... abipusio pripažinimo ir gyvendimo sprendimus, tai yra taip vadinamasis Briuselis, Briuselio vienas paketas, mes galvojame, kad iš tikrųjų tai buvo prioritetas ir dėl tikrai labai intensyvaus ekspertų darbo jau pirmoji svarstymų tvirtintas dokumentas ir po to pirmininkaujančios valstybės tekstas buvo parengtas dėl tolesnio kodifikavimo darbo. Gerbiami kolegos, su džiaugsmu galiu paskelbti, kad Vengrijos pirmininkavimo laiku laiku buvo padaryta e, didžiulės e, reikšmingos pažangos dėl įvairių klausimų. Ir noriu padėkoti visoms valstybėms narėms ir Europos parlamentui už visą suteiktą pagalbą, o taip pat už specialistų, ekspertų pagalbą. Buvo e, pasiekta tokiu būdu mūsų, tai yra Vengrijos pirmininkavimo tikslų. Taip pat noriu padėkoti Belgijai ir uh, Ispanijai, e, kurios pirmininkavo prieš mus ir tikrai atliko milžinišką darbą ir mes turėjome galimybę perimti tikrai labai gerai parengtus paketus visais šiais klausimais dabar norėsiu palinkėti Danijai Lenkijai ir Kiprui taip pat parodyti didžiulę ištvermę e, kartu trejetų pirmininkaujant toliau ir toliau, aišku, tikėsiuosi ir jūsų visų bendarbiavimą. Ačiū labai už pagalbą. Dėkuoju už tai, kad e, taip glaustai pasisakėte ir pristatėte mm, savo veiklą. Na, tokiu būdu galėsime laikytis e, mūsų tvarkaraščio tarp pusantros valandos. Ir šios diskusijos pagal darbo atvarkę turėtų trukti iki 16.30, o po to iškart ir numatytas balsavimas dėl nemažai iniciatyvų. Kaip prastai e, nariai ateina į balsavimą ir tokia atveju, jeigu jie turi kitų įsipareigojimų ir dabar paprašysiu vidaus reikalų ministro pono Sandorio atlikti savo prezentaciją, po to pasiskys kiekvienos e, frakcijos koordinatoriai, o patvė po to bus du atsakymų ir klausimų raundai, kurių metu galės pasisakyti parlamento nariai, o abu ministrai galės sureaguoti pasabas ir klausimus. Šiūlau štai taip elgtis po abiejų uh, ministrų pasisakymų. Ministrė, ministrė Petri, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, man didelė garbė vėl kryptis į Jūs ir informuoti Jūs apie mūsų pirmininkavimo metu nusibrieštus tikslus, o taip pat įvykdytus tikslus. Taigi mes pirmininkame metu informavome jūs apie mūsų tikslus ir prioritetus. Užbėgdamas už akių pasakysiu, kad dabar jau baigėsi pirmo pirmininkaujančių šalių trejato po Lisabonos srities įsigaliojimo pirmininkavimo laikas. Taigi, mes turėjome išbandyti ne vien tik tais naujus metodus, bet ir tenkinti iš Lisabonos starties išplaukiančius lūkesčius. Mums teko tankpriai su jumis bendradarbiauti ir daug atižvelgti. Dėkoju parlamentui už jūsų paramą, pagalbą ir bendradarbiavimą. Mūsų pirmasis prioritetas buvo kova su organizuotu nusikalstamumu. Nuo 2000 metų, nuo Stokholmo programos, tiesą sakant, e, niekas nesėmė spręsti šios temos. E, organizuotas nusikalstamumas per tą laiką e, pakeitė savo veiklos metodus ir mums bus sudėtinga sudaryti bendrą vaizdą apie tuos veiklos menotutus, juolab, kad ir ekonominė socialinė krizė apsunkino darbus. Tačiau mums pavyko vis dėlto atlikti apžvalgą, rezultatai pateikti E, atitinkamame leidinėje, knygoje ir kompaktinėme diske. Visos valstybės narės įnešė savo indėlį į savo darbą, e, teisėje, tvarkos teisėje, kurios valdžios institucijos prisidėjo ir bendrų darbo e, pastangų rezultatas yra knyga. Taigi, galiu perduoti parlamentui šios knygos egzempliorių. Tai yra mūsų pasitikėjimo ženklas. Norėjome padidinti pasitikėjimą tarp tarybos ir parlamento. Na, norint to pasiekti, reikia užtikrinti parlamentui galimybės pažinti su slaptintais dokumentais. Ponas Kuejo pranešėjas kreipėsi Vengrija kaip pirmininkaujančia šalį su prašymu suteikti E, parlamentui tokią galimybę. E, ta mintis kilo tuo metu, kai e, buvo svarstamas Rumunijos ir Bulgarijos prisingimas. Ir dabar um, parlamentas gavo teisę susipažinti su slaptintais dokumentais. Kita svarbi veiklos rytis tai yra internetiniai nusikaltimai ir kibernetiniai išpoliai. Prieš dešimt metų, 2001 metais, buvo patvirtinta vadinama Budapešto konvencija, kurioje apibriežti ES lūkesčiai kovos su kibernetiniais nusikaltimais srityje. E, beveik visos valstybės narės, įskyrus dešimt, parafavo e, šią konvenciją. Taigi raginu visus pasitikrinti ir pasižiūrėti, ar buvo imtasi visų reikalingų priemonių tam, kad šis sutartis galėtų būti parafuota. Kitas svarbis rytis tai yra uh, um, keliaivės mens duomenis. Manau, kad čia pasiekta rimtos pažangos. E, dėl šių klausimų dėrėmės su Australija, Kanada ir JAV. Na ir nedaug te trūko, kad būtų susidarytas, te trūksta, kad būtų sudarytas sustarimas su Australija, na, o su Kanada ir JAV atitinkamai dar reikės dėrėtis toliau. Primo, Sutartis taip pat buvo prioritetas. Mm, mūsų pirmininkamo pradžioje aštuonios valstybės narės trijose srityse buvo atlikusios nepakankamai. Pavyzdžiui, DNR registrai, mm, pirštas pondai ir panašiai. Taigi aštuonios e, valstybės narės e, buvo prisijungusios prie visų primos starties sričių. Ir dabar tikimės, kad e, visi šitie darbai bus užbaigti. Kitas svarbus rytis yra kova su terorizmu. Rugsėjo mėnesį pažymėsime uh, rugsėjo 11-osios 10 metinės. Taip pat svarbu pažymėti, jog JAV pavyko sunaikinti Osama Bin Ladiną. Na ir turime būti budrus. Informacijos mainai yra svarbus klausimas. Ir tikėkime mums pavyks išspręsti, išvengti uh, kažkokių didelių nelaimę. Kitas svarbis rytis yra Schengeno erdvė. Ir čia būtų tiek sėkmių, tiek nesėkmių. Iš pradžių Šengeną laikėme tokiu prioritetu, kuri bus lengvai gyventi, bet e, po to atsirado pirmųjų problemų, Bulgarija netenkino visų reikalavimų, nuo po to e, E, vasario mėnesį Vokietijos ir Prancūzijos kompetitingi ministrai nurodė, jog jie dviejo dėl Schengeno erdvės išplėtimo priimant šias naujas dvi šalis. Tačiau visus reikalavimus pavyko įgyveninti iki kovo 15 dienos. Na ir per paskutinę TVR tarybą buvo patvirtintos tarybos išvados, kuriuose numatyta, jog e, rugsėjo mėnesį prie šio klausimo bus dar sėki sugrįžta. E, šios dvi šalis tenkina techninius reikalavimus, o Ševelis Šengino vertinimo grupė tai taip patvirtino. Na ir esu įsitikinęs, kad rugsėjo mėnesį pavyks įgyvendinti šį tikslą. Na, dar šiek tiek apie šiandieną. Taigi, kokių reikia papildomų priemonių tam, kad išliktų šiandieno sistema ir šiandieno konvencija. Na, mano manimu, vienas iš didžiausių ES pasiekimų yra laisvės, laisvės laisvas asmenų judėjimas ir manau, kad neturėtume atsisakyti šių pasiekimų. Kita vertus, turėtume pasiaiškinti, kaip galima būtų užkirsti kelią e, tokioms grėsmėms, kurios pastaruoju metu um, e, iškylo um, e, dėl Šengeno sienų. Na ir tikėkime, kad Lenkijo, kaip būsime pirminkančių šalį, pavyks spręsti šią problemą. Įvykiai Šiaurės Afrikoje yra didelis iššūkis, tik prisiminkime, kas vyko Libijoje, Tunise, Egipte. Na ir mano manimu, e, sąjunga galėjo sureaguoti labai greitai Na ir labai greitai pradėjo veikti stebėsinos ir informacijos centras. Mes kontroliavome situaciją. Na ir buvo patvirtintas ir finansavimas, kai kuriuose e, valstybės narėse buvo skirta iš viso 100 milijonų eurų Taigi, trumpalaikiai perspektyvoje bumtasi skubios veiklos, tai buvo pastelgta ir Frontex, už ką visi gyrė Frontexą. Turėtume atkreipti dėmesį į Maltą, nes Malta patiria miršnišką migracijos spaudimą. Ir norint susidaroti su šiuo migrantų srautu, elgiamės labai solidariai. Iš 1014 pabėgėlių perėmė kitos valstybės narės ir tokiu būdu uh, pavyko sumažinti uh, spaudimą Maltai. 124 čiado piliečiai galėjo mums pagalba grįžti savo kilmės šalį. Nepamirškime ir gelbimo akcijų. Pavyzdžiui, e, mes padėjome e, pabėgėliams iš Libijos e, grįžti į savo kilmės šalis lėktuvais, skiriame jiems specialiai vietų. Taip pat e, Vengrijos konsulatas vis dar tebe veikia uh, e, Libijoje tam, kad būtų padėta sąjungos piliečiams. Kai mes pirmas iki aptarėme mūsų tikslus, tai viena iš didžiausių problemų tuo metu buvo Graikija. Tačiau dabar jau padėtis pasikeitė ir Kipras, Malta ir Italija uh, dabar atsidūrė avangardą, tai yra jos yra tos šalis, kurios patiria daugiausiai problemų. Kita svarbi tema yra prieglapšių teikimas Stokholmo, Stokholmo programoje numatyta riba, tai yra 2012 metai, iki, reikia, iki kurios reikia pasiekti konkrečių rezultatų. Tarybos e, balandžio 12 dienos išvadose uh, keičiama e, prieglapščio teikimo ir gyvenimo leidimas teikimo direktyva. Taip pat pasiekta pažanga ties kvalifikavimo direktyva. Man rodas jau pradėtas darybas su parlamentu dėl šio teisės akto ir tikiuosi, pabrėšiu, kad tikiuosi, kad pavyks susitarti. Dublino reglamentas, keltas žodžio apie jį. Turėtų būti sustabdytas Dublino reglamento galiojimas. Mūsų pirmaninkam metu tai nebuvo padaryta, be kita ko dėl įvykių Libijoje, kai kurios valstybės narės, skaitant ir Vengrija, elgėsi gan atsargiai ir neišsiuntė pabėgėlį Maltą, Graikiją ar Kiprą. Dėl Eurodako reglamento tarybos išvada yra akivaizdi, na dabar ir komisija pritarė šiam reglamentui ir Eurodako reglamento dėka e, teisės saugos institucijos e, turės prieigą prie Eurodako domenų bazės. Ir kadangi. <clears throat> Bet taryba ir komisija nesugebės vienas išspręsti šios problemos, reikės ir parlamento paramos. Dėl asmenų perkelimo naujas idėjų. Tai yra kita mums aktuali tema. Savo įžangoje Jau trumpai paliečiau šį klausimą, ponas Tavlės tikriausiai liks patenkintas mūsų darbo rezultatais. Na, o esu paramos pareigūnai migracijos rytyje jau pradėjo savo darbą ir jeigu nepri, neklysiu, tai savo metu ponas Argentinį E, diskusijų dėl mūsų prioritėtų metu išsakė prašymą. Tai yra, jis pagidavo, jog būtų šioje srityje pasiekta pažangos. Na ir galiu pasidžiaugti tuo, kad tikrai tuos tikslus pavyko įgyvendinti. Dėl vieno langelio principo išduodant leidimo būti šalyje ir darbo uh, Um, leidimus. Um, birželio pradžioje uh, nedaug truko iki starimo ir per neformalų trišalį sutikimą tikimės, kad bus uh, susitarta. Taip pat turėtume padiskutuoti uh, apie įmonės darbuotojų komandiravimą. Šis klausimas aktualus visoms valstybėms narėms ir jos visos norėtų, kad tarptautiniai koncernai įsisteigtų ir jų teritorijoje, ir, tačiau dėje nepavyko sutarti dėl bendros koncepcijos. Koncepcija kaip ir egzistuoja jau, tačiau uh, E, galtinis sprendimas dar nepatvirtintas. Tas pats pasakytina ir apie sezoninius darbininkus. Na, kai dėl koordinuotos kovos su nelegalia migracija, tai esame parengę strategiją, kuri taryboje buvo patvirtinta birželio 9 dieną. Yra išlikęs dar neišspręstas klausimas liečiantis Frontex reglamentą savo laiku atkreipėme dėmesį šį teisės aktą ir parlamentas čia elgėsi labai aktyviai, iš viso pateikta 300 pakeitimų, 103 iš jų pasiekė tarybą ir bendradarbių dėka mums pavyko rasti sprendimą dėl šimto pakeitimų, dėl trijų kol kas dar nieko nepasiekėme, tačiau tikimės, kad ir dėl tų paskutinių trečių elementų pavyks greitai sustarti su parlamentu. Štai tiek iš mano pusės. Dar sėki dėkoju už konstruktyvų bendradarbiavimą ir tikiuosi pritarsite mums, kad mūsų pirmininkamas bus sėkmingas. Ačiū dabar. Turime galimybę užduoti klausimus. Tikiuosi, kad e, turint omenyje kad ministrai šią informaciją taip pat yra e, ir lygio komiteto nariams raštu pateikę. Aš tikiuosi, kad galėsime apsiriboti dviejomis minutėmis per kiekvieną pasisakymą. Pirmas klausimų ratas atiteks politinių frakcijų atstovams, o po to kiekviena, kiekvienam komiteto nariui pirmasis kalbės ponas Sogor, Europos liaudės partijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> Europos liaudės partijos vardu norėčiau padėkoti ponams Malačič ir Pinter, ir ponas Pinter atsakė mano klausimą dėl, šengero, dėl Šengeno, prašydamas palaukti iki rugsėjo mėnesio, taigi aš daugiau nieko neturiu paklausti. Pinkas, ačiū. S ir D frakcijos vardu, ponas Moraiš. Aš tikiuosi, kad e, galėsiu šiek tiek ilgesnį laiką paklausti, turint omenyje, kad pirmasis. Man, klausimo autoris trumpiau kalbėjo. Noriu padėkoti kalbėtojams, politinė padėtis e, vidaus reikalų teisingumo srityje buvo pakankamai sudėtinga, visi tą pripažįstame per pirmininkavimo laikotarpį. Ir norėčiau paminėti keletą problemų dviejose srityse iškilusių per pirmininkavimo laikotarpį. Pirmoji sritis susijusi su Europos apsaugos orderiu buvo šiek tiek nelaukta mums žinia, kad e, neketinama tęsti darbų dėl direktyvos patvirtinimo. Mes labai rimtai vertiname pradėtus darbus, e, ypač dėl pagalbos teikimo baudžiamosiose bylose, įskaitant ir sprendimą pereiti prie antrojo svarstymo pilietį, piliečiai ir kitos suinteresuotos grupės, kurios nori, kad būtų e, baigtas darbas dėl e, šio orderio norėtų nėra patenkinti kad dėl Europos piliečių apsaugos orderio darbai sustojo. Būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie šią darbo dalį, kuri tikėsimės bus sėkmingai užbaigta. Daug kolegų norėjo užduoti klausimus dėl prieglopščio suteikimo paketo ministrui Pinteriui. Vertiname iki šiol nuveiktą darbą, tačiau savo frakcijoje manome, kad būtina patvirtinti kokybišką teisės aktą iki 2012 metų dėl prieglopščio paketo, nes 2012 metais e, mes norime kokybiškų rezultatų, nes iki šiol ne tik Vengrija, bet ir kitos pirmininkausios valstybės e, labai lietai judėjo į priekį šioje srityje. Norėčiau Jums padėkoti už tai, kad paminėjote teisinės migracijos paketą. Žinome, kad e, šioje srityje buvo, galime konstatuoti, kad čia buvo padaryta šiokia tokia pažanga, taigi galiu šią teigiamą dar baigti ponę Weber liberalų vardu. Ačiū ministrams už tai, kad atvyko ir už jų pranešimus. Jie minėjo teigiamus rezultatus, tačiau aš norėčiau pareikšti keletą, paminėti kelias problemas, neįspręstus klausimus ir būtų įdomu sužinoti, kaip kita pirmininkaujanti valstybė šios klausimus spręs, kokį palikimą gaus iš jūsų dėl Angelilį pranešimo, dėl vaikų apsaugos. Šiuo metu mes toli gražu dar nesame šio klausimo susitarę, veikiau priešingai, dar reiktų nemažai diskusijų šiais klausimais, būtų gerai, kad taryba demonstruotų lankstumą jį svarstant. Taip pat dėl vienodo asmenų traktavimo nepriklausomai nuo jų religijos, lytinės orientacijos ar etinės kilmės per Vengrijos pirmininkavimą taip pat nieko gero nebuvo nuveikta. Nepaisant padarytos pažangos, pavyzdžiui, Frontexo veiklos rytyje. Manau, kad dėl prieglopščių suteikimo paketo dėl Dublino antrojo reglamento nieko nėra nuveikti ir manau, kad ypatingai Graikijos atveju reikėtų vadovauti šio reglamento nuostatomis ir mes pageidautume ES vertinti kaip tikrą tarptautinio masto veikėją, tačiau šios rytie tikrai mažai buvo pasiekta. Dėl galimybės naudotis dokumentais turiu paminėti, kad Vengrijos pirmininkavimo laikotarpiu padėtis buvo labai nedėkinga, nes pirmininkavimo laikotarpiu Vengrija mums nepadėjo uh, lengviau susipažinti su riboto naudojimo dokumentais e, ir gavome iš jūsų kelis atsakymus, kad tik komiteto pirmininkai arba kiti aukštesnio rango pareigūnai galės e, šiais dokumentais susipažinti. Tuo tarpu Rumunijos ir Bulgarijos atstovams apskritai tokių galimybių nebuvo numatyta. Aš norėčiau suvokti, e, kokiame etape pirmininkavimą pradėsinti Lenkija perims jūsų pradėtus darbus šioje srityje. Pone Keller, ačiū. Buvo labai darbingi metai vidaus reikalų srityje. Susidurime su dviem iššūkiais. Vienas e, buvo e, su Šengeno ozoną susijusios, e, susijusios problemos. Kitas e, dalykas buvo revoliucijos Šiaurės Afrikos valstybėje. Šengeno erdvėje iškilo klausimų dėl jos reikalingumo. Čia galime kalbėti apie Europos masto krizę, nes e, diskusijos buvo susijusios su viena iš svarbiausių ES vertybių. Neišgirdome jokio vertinimo iš tarybos pusės dėl to, kadangi būdama viena iš ES institucijų, taryba turėtų ginti e, ES vertybės. Tas pats pasakytina ir apie revoliucijas Šiaurės Afrikoje. E, būtume galėję tikėtis iš pirmikaujančios šalies e, atitinkamų paramos pareiškimų. Tuo tarpu mes girdime tik tai nuogastavimus dėl migrantų srautų atvykstančių pas mus iš Šiaurės Afrikos. Manau, kad e, prioritetai buvo sudėlioti visiškai netinkamai. Manau, kad taryba turi, turėjo paskelbti pranešimą, kad ketiname padėti šių šalių piliečiams, e, sakykime, priimti tinkamai migrantus, nebuvo migrantai perkeliami e, arba perkeliamas tik nedidelis skaičius, maždaug 200 asmenų iš Maltos, taip pat yra labai daug Tunise migrantų iš e, teritorijos į pietus nuo Saharos. Būtų įdomu išgirsti informaciją iš jūsų apie pirmininkaujančių šalies pastangas ginti solidarumo principą ir padėti migrantams iš Šiaurės Afrikos. Buvo frakcijos vardu Paus Tavariš. Ačiū, ponė pirmininkė, visos pirmininkaujančios šalis tam tikrose sritise demonstruoja lyderystę, pristato naujus pasiūlymus, idėjas arba reaguoja tam tikrus įvykius. Iš jūsų pristatytų išvadų galėčiau pasakyti, kad Vengrija ne vienoje srityje nebuvo lyderė. Aišku, yra sudėtinga žmogaus teisų srityje lyderiauti. Vengrijoje. Ir jeigu įvertintumėte pastarosius pokyčius Vengrijoje susijusius su žiniasklaidos įstatymu ir su konstitucijos pataisomis, tai e, jūsų nestebintų toks mano teiginys. Vengrija nesugebėjo sumažinti e, išvengti tarpusavio nesutarimų tarp valstybių narių, pavyzdžiui, tarp Prancūzijos ir Danijos, taip pat e, kryžė Šiaurės Afrikoje nesulaukė deramo atsako. Didžiausias iššūkis, su kuriuo susidūrė Vengrija, tiesą sakant, ji buvo visiškai nesureaguota. Manau, kad Po to, kai buvo daromas didelis spaudimas pateikti naujus pasiūlymus dėl pabėgėlių, Vengrija tą pasiūlymą pateikė, tačiau parlamentas turėjo pakankamai ilgai laukti šio pasiūlymo, pirmininkavant Belgijai, Ispanijai, galiausiai po, po šių šalių pirmininkavimo galiausiai mes gavome uh, atitinkamą pasiūlymą, po to pateikėme savo atsakymą į šį pasiūlymą, į kurį dar negavome atsakymą iš pirmininkaujančių šalies, galbūt ministrai galėtų mums tą atsakymą pateikti. Baigėsi mano kalbėjimo laikas, aš, tačiau aš tikiuosi, kad ne, e, nesant Europos liaudės partijos atstovų, kurie veikiausiai neturi ką pasakyti arba nu, nenori įvertinti Vengrijos pirmininkavimo, mes galėtume šiek tiek daugiau laiko skirti kitiems kalbėdams. Pirmininkas ponas Sogoras atstovauja Europos liaudės partijai, jam suteikiu pirmajam žodį ir jis pats galėjo nuspręsti, kaip pasinaudoti savo turimų laiku, nes norėjo turėjo atstovauti savo frakcijai. Dabar e, išgirsime iš e, abiejų ministrų atsakymus, užduotus klausimus. Pirmasis e, kalbės ponas Navraksis, teisingumo ministras. Köszönöm szépen a szót, Moares úr, képviselő úr. Kérdés. Labai ačiū. Pane Marajas, noriu sureaguoti jūsų klausimą. Jūs teiravotės dėl Europos apsaugos orderio. Mums tai taip pat buvo labai svarbus tikslas. Norėjome pasiekti pažangos šioje srityje. Štalės todėl, kad Belgija, Ispanija ir Vengrija, kaip pirmininkantis trejetas užsibrėžė, jog tai bus e, prioritetas. Ir nuo pat Vengrijos pirmininkavimo pradžios Buvo labai sudėtinga judėti į priekį, tačiau mes labai stengiamės, e, dar sėkiai analizavome komisijos pasiūlymą dėl Europos apsaugos orderio. Gegužės 18 dieną komisija pateikė e, išsamų paketą e, pasiūlymų dėl nusikaltimų aukų apsaugos, jeigu būtų galima padalinti tokias dalis. Visų pirma, tai yra e, nukentėjusių nuo nusikaltimų apsauga. Ir Ispanija, pirmininkaudavama, tuo klausimu parengė nemažai pasiūlymų, e, kurie tapo tokiu pagrindu baze. Taip pat buvo paketas dėl apsaugos e, civilinėse bylose. Mes puikiai žinojame, kad pažanga bus matoma tik tuo met, jei pavyks užsitikrinti mm, susitarimą e, dėl to, kad e, kriminaliniai ir civilinės teisės klausimais būtų sprendžiami atskirai. Tačiau atitinkamosi darbo grupėse valstybių narių dauguma galvo, jog šios rytis tiek yra tarpusavėje persipinusios, jog šios klausimus reikia analizuoti kartu. Dėl tos priežasties pažanga buvo daroma labai lietai, tačiau sugebėjome mm, bent jau išbristi iš stagnacijos. Dabar atsakysiu poniai Renatai Weber dėl vaikų apsaugos nuo vaikų pornografijos, dėl kovos su vaikų seksualiniu išnaudojimu Čia mes irgi galvojame apie naujas priemonės. Čia padaryta daug pažangos. Per šios šešis mėnesius įvyko šeši trilogo susitikimai. Iš esmės, stengiamės per trilogo procesą pasiekti atitinkamų išvadų. Toliau yra, aišku, dirbama tais klausimais, kaip antai dėl to, kad būtų galima užblokuoti tas interneto svetainės, kuriuose yra pornografijos turinio, taip pat mm, dėl tokių interneto svetainių pašalinimo. Nesugebėjome šių klausimų iki galo išspręsti trialoge, tačiau galvojame, kad daugelį sričių yra pasistumėta į priekį palyginti su išėties tašku. Uh, Jeigu kalbame apie tai, kaip būtų galima įtikinti abi pusės, tai aišku, reikia galvoti apie lankstumą. E, toliau apie e, seksualinį išnaudojimą. E, ne, tiksliau dėl lyčių diskriminavimo panaikinimo. Čia reikėtų kalbėti apie TVR tarybos sprendimus. Šiandien labai ką galėčiau Jums papasakoti. EPSCO labiau užsima šiais klausimais. Tai aš manyčiau, kad aš kaip ir atsakiau į tos klausimus, kurie buvo užduoti man. Köszönöm szépen. Ministras Pinter. Ačiū. Galbūt Pradžioje galėčiau tarti keletą bendro pobūdžio pastabų, sureaguojant į visus klausimus, kad Vengrija galbūt nepakankamai ėmėsi vadovaujamo vaidmens. Aš čia pateikčiau skaičių. 25 paketai e, tarybos e, pirmininkavimo išvadų, 20 tarybos sprendimų, vienas reglamentas, viena direktyva priimti. Taigi, jeigu galvojame apie šių paketų užbaigimą, tai tikrai turėjome labai ryštingai dirbti. Ypatinga dėmesį skiriame tam, kas būtų susijęs su priumo sprendimais ir atitinkamomis direktyvomis. Čia buvo dedamos pastangos, kad darbas būtų užbaigtas. Dėl Frontexo taip pat iš keturių sudarimų dėl trijų yra tikrai padaryta labai daug. Pavyzdžiui, transporto sektorija mm, belieka tik tai uždėti patvirtinimo vizą, anspaudą ir, ir, ir viskas jau bus padaryta. Toliau dėl vienos bendros procedūros leidimams gyventi iš, e, suteikti taip pat galėčiau tą patį pasakyti. Aš manau, kad šiame kontekste tikrai galima būtų įvertinti mūsų pasiektą pažangą. Uh, Dabar dėl prieglopšio paketo ir 2012 metų termino tikrai teisingai pasakė gerbiamas parlamentaras, reikės didžiulių pastangų kad šis paketas būtų paruoštas taip, kaip yra numatytas Stoholmo sprendimuose, laikantis atitinkamų terminų. Dabar dėl nuolatinio gyventojo statuso suteikimo viena procedūra. Reikia pasakyti, kad mm, buvo tikrai labai sudėtingas ir ilgas darbas, bet aš tikiuosi, kad kitą savaitę jau pasieks, sus, pavyks susitarti. Taip pat šioje srityje mes galvojame ir apie prieimimo direktyvą. Pradėjome dėrybas Birželio 9 posėdėje, tačiau tik tai Liepos 1 diena bus jos pateiktos tarybai. Taip pat noriu pasakyti, kad Eurodak reglamentas yra labai svarbu. Renata Weber taip pat apie tai užsiminė. Praktikoje yra 26 valstybės narės, kurios norėtų, kad šis lasmens būtų sprendžiamas Aš norėčiau, kad baudžiamųjų bylų a, tyrimo tarnybos turėtų galimybę prieiti prie duomenų bazių. Taigi kalbame apie artimiausią ateitį. Toliau dėl a, perkeliamo į kitą gyvenamą vietą. A, dokumentų. E, praeitą kartą lybė komitete sakiau, kad sieksime kompromisų, kurie suderintų skirtingas pozicijas. Ir galvojant apie prieglopšio sritį, yra padaryta didžiulės pažangos. E, esame užbaigę darbą dėl e, didelio skaičiaus klausimų ir toliau dar dirbame dėl likusių neužbaigtų klausimų. Ir dar Taip, ponė Weber, dar noriu pridurti dėl Šengeno. Jūs akcentavote Šengeno klausimą, tačiau nemanau, kad taryboje buvo iškilusi krizės situacija. Čia mes e, kalbame apie tikrai labai svarbų pasiekimą mūsų piliečiams ir tikrai nemanau, kad buvo iškilusi grėsmė, jog tas pasiekimas e, būtų panaikintas buvo galvojama apie tinkamus sprendimus iškilusiams problemams, bet tikrai aš nemanau, kad tai jo kalba apie kažkokias tai papildomas liūtis, naujas liūtis, kurios būtų sukurtos laisvam piliečių um, judėjimui. Ir čia taryboje buvo patvirtintos rekomendacijos ir bendros tarybos išvados dėl rugsėjo teisėjo sprendimu, kuomet bus nuspręsta, kada Bulgarija ir Rumunija galėtų prisijungti prie Šengeno. Manau, kad tai tikrai yra aiškus kelias, rodantis tikrą pažangą. Pane Keller. Dėl jūsų klausimo, dėl Šengeno, norėčiau pasakyti štai ką. Tvirtai laikėmės savo pozicijų taryboje. Nei minutėlę nesudvėjojome, neatsitraukėme iš savo pozicijų. Nė vienas ES pilietis nežuvo. Mes sugebėjome evakuoti ES piliečius iš Libijos, visas šeimas evakuoti iš ten ir galvojant apie e, tai, kaip klostėsi visi uh, Mm, visi įvykiai e, ir teisingumo ir užsienio reikalų ministrai keliavo ir į Libiją, ir į Tunisą, ir um, komisarė Malstrom ten vyko, ir aš pats taip pat labai uh, glaudžiai dirbau dėl um, pabėgėlių klausimo. Taigi, galvojant apie stebėsinos centrą, jis veikia uh, Manau, kad tikrai nematome čia jokio vėlavimo. Pavyko um, projektą visą į, pradėti įgyvendinti be jokio dėlsimo. Ir ES piliečiams nekilo jokių problemų. Reikia nepamiršti, aišku, ir to 100 milijonų eurų, kurie buvo suteikti kaip ES valstybių narių pagalba uh, E, toms valstybėms, kurios patyrė didžiausią spaudimą dėl pabėgėlių, atvykstančių pabėgėlių srautų. Be abejo, TVR taryba e, sprendžia tos klausimus, tačiau aš manau, kad taryba priims tinkamus sprendimus. Ir reikia nepamiršti, kad 1014 pabėgėlių yra perkelti iš Maltos, ne 200. Taigi mes matėme, jog solidarumas pasireiškia praktiškais veiksmais. Dublino reglamentas turėtų būti paminėtas šio, šiame kontekste, atsižvelgiant tai, kaip viskas vystėsi. Dabar ponui Tavarės atsakyčiau. Be abejo, niekam nepatinka, kuomet pirštų badoma į nesėkmės manau, tam pritartumėm visi čia esantis, todėl didesnį dėmesį ir sutelkėme į pasiektus rezultatus. Tačiau galiu pasakyti, kad kokių rimtų konfliktų taryboje ir nebuvo, o Parlamentui norėčiau ypatingai padėkoti už visą paramą mūsų darbę ir aš tikiuosi, kad atsakiau į visus klausimus. Thank you, Dėkuoju, pana ministrai. Dabar norėčiau informuoti ministrus atsivaujančius Vengrijai, kad Europos arešto Orestas buvo aptartas ne vien tik Libio komitete, bet ir kitose e, komitetuose. Lygiai grečiai mūsų komitete vykusiam posėdžiui. Na ir mane. E, in, mane tiek FEM komiteto, tiek ir Libė komiteto uh, nariai paprašė kreiptis raštu į Vengriją kaip pirmininkančią šalį, po to į Lenkiją kaip pirmininkančią šalį, su prašymu ne vien tik tais. E, apie, ne, prašymai vien tik informuoti apie padėtį, bet tiesiog e, skirti dėmė, daug dėmesio šiam klausimui, kuris yra įvardytas kaip prioritetas, nes svarbu apginti nusikaltimo aukas ypač um, aukas patyrusias lytinį smurtą. Na, ir dabar pradėsime antrąjį pasisakymų klausimų rondą, ponas. E, Suhor norėtų pasisakyti. Prašau. Pa, norėčiau pradėti vengrų kalbą, ponė pirmininkai, neprieštarausite. Aš tikrai nekalbėjo per nelik ilgai savo frakcijos APP e vardu ir norėčiau padėkoti Vengrijai kaip pirmininkančiai šaliai už tai, kad e, sugebėte atremti išpolius e, kolegos iš Imko nėra. Atsakydamas Aš iš Rumunijos ir kolegos iš Ispanijos e, pasisakymą atsiprašau, jeigu jūs e, trukdžiau, tačiau kolega Jenškiu du kartus man uždavė klausimą ir e, dabar, leis, dabar leisis atsakyti jam rumunų kalba. Pone Enčiukui norėčiau pasakyti štai ką. Kai Rumunija pirmininkaus ES, tai tuomet klausimai bus suformuluojami rumunų kalba. Tačiau, kadangi dabar pirmininkauja Vengrija, todėl aš pasisakiau vengrų kalbą. Ačiū viską. Dėkoju, panai Sogornai. Na. Dabar tikriausiai nariai jausis priversi pasiaiškinti dėl to, kokią kalbą jie pasisako. Na taip, galite pasakyti, ar tai bus rumunų ar vengrų kalba, kaip ten bebūtų, prašom pasisakyti asmeniškai ar frakcijos vardu tą kalbą, kuri jums labiausiai tinka. Panegons, prašau. Aš toliau tęsiu vengrų kalbą. Dėkoju už pasisakymus. Nesikė buvo paminėta Šengeno erdvė. Tai iš tikrųjų buvo vienas iš didžiausių iššūkių Vengrijos pirmininkamo metu ir džiugu, kad buvo žengtas didelis žingsnis į priekį, tai yra iš Šengeno erdvę įstos mm, Rumunija ir Bulgarija ir tikėkime, kad dėl to nesusilpnės šiandien erdvėje galiojantis kriterijai. Turiu klausimą. Vengrija, kaip ir minkant iš Vengrija, Vengrijos vyriausybė pasiūlė teikti savo pagalbą um, dėl migrantų. Taigi norėčiau paklausti, ar iš tikrųjų Vengrija primti pabėgėliai, migrantai. Na, dabar Lampedus yra apie 20 tūkstančių žmonių. Ir, o tačiau primti, atrodo, labai nedaug iš tų žmonių. Taigi norėčiau sužinoti, kiek konkrečiai galėjo primti Vengrija. Taip pat turiu klausimą pono ministrui Navračičiui. Norėčiau paklausti, kas atsitiko su horizontalinė diskriminavimo direktyva. Jie atrodo įstrigę taryboje. Na ir turint galvoje tai, jog Romų strategija yra vienas iš Vengrijos pirmininkamų prioritetų, Tai būtų labai svarbu, ką nors nuveikti šioje srityje. Toliau, pagrindinės teisės. Pone ministrė, jūs minėjote, jog ES yra vertybių sąjunga. Tačiau Vengrija toli gražu nesilgia pavyzdingai žmogaus teisų srityje. Čia tiesiog paminėsiu e, naują konstituciją ir jūs, ponė ministrė, turite ypatingų kompetencijų teisėkuros rytyje. Be kita ko, jūs esate atsakingas ir už konsultacijas, kurios turėtų būti vykdomas prieš primant naują teisės aktą ar konstituciją. Turime labai mažai laiko, tik, tačiau, todėl negaliu leistis į detalės. Bet vis dėlto pripažįstu, kad Vengrija pasiekė tam tikrų pasiekimų savo pirmininkavimo metu ir e, tikriausiai parlamente bus patvirtinta nauja rezoliucija skirta šiems klausimams. Taigi norėčiau paklausti, ar buvo verta ir tinkama uh, pradėti e, rutulioti konstitucijos klausimą jūsų pirmininko metu. Norėčiau paklausyti dėl migracijos sistemos. E, e, turime galtinę datą 2012 metų pabaiga. Aš buvau pranešė dėl Dublino 2 reglamento ir labai atvirai. Aš tiek daug tikėjęs iš Vengrijos kaip pirmininkaujančios šalies labai tikėjusi, kad jums pavyks įveikti tą aklavistę atsiradusią tarybą, kad pavyks kažkaip iš jos išeikti, mm, pavyks rasti sprendimą dėl Europinės prieglapšio tikimo sistemos. Taigi norėčiau sužinoti jūsų asmeninę nuomonę dėl tos pažangos, kuri buvo padaryta dirbanties prieglapšio teikimo paketu. Taip pat norėčiau sužinoti, kokį poveikį turės nauji pasiūlymai, tai yra, e, <clears throat> tai yra tie pasiūlymai dėl prieimimo direktyvos, e, pasiūlymai dėl procedūrų, tai kaip tai atsilieps diskusijoms taryboje. Ir gal galite pasidalinti e, kažkokią informaciją ir vilčių, kad galbūt Lenkijos pirminkamo metu bus išeiti iš klavėtės ir galėsime prieiti trišalių sustikimų etapą. Pane Zygil, netrodai nenori pasisakyti. Pane Gion. Ačiū. Šiandien viskas gal truputėlį procedūriška ir oficialu. Jūs kalbėjote apie prieglapščio paketą, tai labai svarbu, aišku. Jūs taip pat kalbėjote apie progresą, e, apie pažangą padaryti dėl, dėl įvairių tekstą. Ir, aišku, na, galima e, viską vertinti skirtingai, bet e, dėl pažangos, dėl kai kurių tekstų aš galėčiau, aišku, pritarti jūsų vertinimui, tikrai tos pažangos yra, pavyzdžiui, dėl šeimos apibrėžimo. Uh, tikimės, kad um, bus galima sutarti artimiausių metų. Tai gal ne vien tik tai tie tekstai, kuriuos jūs paminėjote. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad reikia iki 2012 metų užbaigti darbą dėl prieglopšio paketo. Aš galvoju, kad mm, parlamentarams ir pranešėjams, kurie kalbėjo apie įvairius prieglopšio paketo tekstus, yra labai svarbu, žinoma, daryti reikiamą pažangą. Tačiau. O, po a, naujų pasiūlymų pateikimo dėl prieimimo ir procedūros. Aš jau matau yra, kad tam tikro gal nepalankaus požiūrio ir iš tikrųjų daug atmetimo tokios reakcijos iš valstybių narių. Taigi, ar jūs optimistiškai galvojate apie šios klausimus, ar galėtumėt pasidalyti tuo optimizmu su mumis? Pane Latvot, dėkoju, pane pirmininkė. Man rodas, Vengrija, kaip pirmininkauti šalis, pirmininkavo labai sudėtingu laikotarpiu ir TVR sritis apskritai yra sudėtinga. Tačiau dabar e, darbo krūvis ypač išaugo. Taigi, atrodo, labai sudėtinga bus tarti dėl migracijos paketo, dėl Šengeno. Uh, Dėl to manau, kad e, dėl to, kas vyko Budapešte, Vengrijai buvo sudėtingiau pirmininkauti. Pone Gons, atrodo, paklausė tą klausimą, jo nekartosiu. Na, galime savęs klausti, ar buvo teisėta. Ta kad e, parlamento nariai išdėsi labai gyvai savo e, požiūrį į konstituciją. Aš manau, kad jie turėtų tai padaryti, tačiau laikas konstitucijai keisti buvo pasirinktas labai e, netinkamai. Mm. Taigi, sudėtinga. Aišku, kiekvienai pirmininkančiai šaliai bandančiai išspręsti šį priimti sprendimą dėl šito VR paketo būtų sudėtinga. Vis dėlto manau, kad buvo padaryta pažanga ties vieno ar kitų dokumentų, tai pavyzdžiui, e, teisų sąrašas su panasipil čia dirbu. Na, tai panasipil ir savo vardu galiu pasakyti, kad galima jau matyti, kad bus pasiektas susitarimas ir aš manau, kad e, tai bus padaryta greitai, tai jį nebe. Ir Vengrijos pirmininkamo metu tai reikia pripažinti, kad vis dėlto jūs gerokai padirbėjate su daugeliu ekspertų, pavyzdžiui, pana Zonka pagalba. Taigi, aišku, nuomonės gali skirtis ir dėl Frontex, bet žengti prieki ir šis rytie. Na, dar gaila, kad nebuvo primtas sprendimas dėl Rumunijos ir e, e, Bulgarijos stojimo į Šengeną erdvę. Jūsų pirmininkamo metu žinau, kad jūs labai stengiatės, bet dabar kyla pavojus, kad viskas susiplaks vieną krūvą su diskusijomis dėl Šengeno vertinimo darbų. Aš tai aišku svarbus darbas, bet jo nereikia suplekti į krūvą su Vengrija, atsiprašau, Bulgarijos ir Rumunijos įvertinimu jų gebėjimų prisijungti prie Schengen erdvės, nors aišku, buvo, jos buvo vertinos kaip tinkamos. Na, kitas dalykas yra Eurodac sistema. Ir aišku, tai sudėtingas projektas, mano manimu, gal galėtumėt pakomentuoti. Dėkoju. Na, kaip jau minėjau. 16.30 yra numatyta pradėti balsavimą, taigi e, leisiu savo priminti, kad visi susižiūrėkite, ar turite savo elektroninės korteles, jei ne, prašau, ką nors nusiųsti jas atnešti ir balsavimą pradėsime iš karto po to, kai išklausysime dar sėki abiejų ministrų. Ar turite dar klausimą? Na, pastebėjau, matau. Taigi, suteiksim dar sėki žodį, bet prašysiu kalbėti labai trumpai, tam, kad abu ministrai gautų po penkias mintis. Na, buvo paminėta, buvo kalbama apie pagrindęs kardiją, apie jos įgyvendimą ir e, jos sutikti Europos teisės aktams. E, Me ir bendrų diskusijų metu pasigėdau nuorodų į susikertančias teisės arba taip pat konkuruojančias teisės išplaukiančias iš Kartijos ir iš e, Europos tarybos konvencijos, ypač tai pasakytina apie žodžio laisvę, nes e, atrodo dabar bandant nepažeisti konvencijos, šis klausimas pamestas iš akių. Kitas dalykas yra religija. Pavyzdžiui, jungtinėje karalystėje krikščionis gydytojai yra vaudžiami, jeigu jie nurodo savo tikėjimą. E, taip pat e, e, darbuotojams negalima kaip, naudoti kryžių kaip simbolio, kai tai tarpo kitų religijų simboliai leidžiami naudoti. Uh, Na, na ir kartais pasirank, viskas apibūdinama ir labai neteisingai. Taigi aš manau, kad reikėtų aiškiai vardyti, kaip vertinti susikirtančias teisės. Pavyzdžiui, pagrindinė teisė kaip susirinkimo, virinkimo, žodžių teisės, o taip pat galbūt ir vartotojų, te, e, darbuotojų teisės turėtų būti, turėti pirmenybę. Um, e, prieš kitas teisės. Na, manau, kad turime būti pasirengę pasitikėti visuomenę, kad ši galės atskirti tinkamą ar netinkamą kri kritiką. Dėkuoju, pane Bronksui. Na ir dabar kiekvienam ministrui suteiksime po penkias mintes ir paprašysime atsakyti. Pirmiausia, ponas Navraksis. Ačiū, pirmininkė. Galbūt man netgi neprireikstų penkių minučių išnaudoti, ponė Gions. Noriu atsakyti, kad horizontalioji nediskriminavimo direktyva, nors ir labai svarbi, yra priemonė, tačiau už ją taryba, už jos įgyvenimą nėra atsakinga. Dėl uh, klausimo susijusio su Vengrijos konstitucija. Čia bandysiu atsakyti ponios Latford klausimą ir dėl žiniasklaidos įstatymo. Taip pat ir šiame parlamente dėl žiniasklaidos įstatymo vyko pakankamai aršios diskusijos. Žiniasklaidos įstatymas jau pusę metų galioja E, tačiau e, per tą laikotarpį išaiškėjo, kad e, visi būkštavimai buvo be pagrindo, spaudos laisvė Vengrijoje yra užtikrinta ir tie būkštavimai susiję su konstitucija taip pat yra nepagristi, galiu jūs patikinti. Nepritarintieji Vengrijos konstitucijos pataisoms uh, ir teigiantis, kad e, laikotarpis e, buvo pasirinktas netinkamai, e, tai šis argumentas visiškai nieko bendro neturi su pačiomis pataisomis, nes aš manau, kad kiekviena šalis turi teisę keisti savo konstituciją tuo metu, kai mano jos manimų pačiu tinkamiausiu metu dėl e, tam tikros tarpusavo prieštaros e, tarp pagrindinių teisų hartijos ir konstitucijos nuostatų. Noriu pasakyti, kad e, esama valstybių narių, kuriuose ilgesnį laiką veikia demokratijos tradicijos, tačiau turime pripažinti, kad esama ir tokių valstybių, kurios tik prieš 20 metų tapo nepriklausomomis prieš tai jos gyveno totalitarinio režimo sąlygomis e, ir toms valstybėms pagrindinių teisų e, apsaugos mechanizmas yra labai svarbus, todėl mes tikimės, kad pagrindinių teisų hartija nieko e, pagrindinių teisų hartijos ir konstitucijos nuostatos neprieštaraus viena kitai. Ponui Pintri dabar suteiksiu žodį, sako pirmininkas ir prašo tylos salėje. Labai trumpai, kadangi turime nedaug laiko, tai labai trumpai atsakysiu telegrafiniu stiliumi užduotus klausimus. Pone Gions noriu pasakyti, kad čia kalbame ne apie 2200 perkeltų asmenų, apie 1014 pabėgėlių, kurie buvo perkelti iš Maltos 174 Čado piliečiai buvo gražinti į savo šalį. Iš Maltos jau anksčiau, penk, į Maltą iš anksčiau buvo 5000 pabėgėlių atvykę ir jokia ankstesnė pirmininkaujanti valstybė nebandė sumažinti šios rytyje Maltai daromos spaudimo, tik tai Vengrija per savo pirmininkavimą išgirdo Maltos pagalbos šauksmą. Poniai Vikstriam noriu štai ką pasakyti. Esame dabar tam tikroje aklavitėje susijusioje su Dublino pirmoju ir antruoju reglamentu, kadangi migracijos spaudimo apimtis šiuo metu padidėjo, anksčiau su migrantų problemomis susidurdavo tik tai Graikija, dabar e, Malta, Italija, taip pat ir tai Prancūzija vis didesnį spaudimą jaučia, todėl bus labai sudėtinga keisti Dublino reglamento nuostatus, jau e, šią temą svarstėme ne kartą. Buvo minėta minėtos atitinkamų e, pabėgėlių prieimimo e, direktyvų reikalavimai ir nuostatos ir klausta, kas e, daroma dėl šių direktyvų. Graikijoje pradėjo neseniai savo darbą atitinkamos tarnybos Ildo Dak reglamentas buvo patvirtintas, 26 valstybės narės susitarė dėl jo nuostatų. Siekime patvirtinti šios teisės aktus, norėdami ir ateityje užtikrinti savo saugumą. Dėl e, prieglopščio paketo ir 2012 metų galutinio termino mes tikimės, kad e, galėsime šio termino darbus užbaigti, jeigu būsimosios pirmininkaujančios šalis dirbs tokiu pat greičiu, kaip mes per savo pirmininkavimą, tai manau, kad iki 2012 darbai bus baigti. Pone Latford, taip, laikotarpis, kurį minėjote, buvo pakankamai sudėtingas ir tokiu laikotarpiu tampa aišku, kokios yra mūsų galimybių ribos. Dėl Bulgarijos ir Rumunijos tarybos e, išvados yra patvirtintos, taryba pareiškė savo poziciją ir daugiau nebus nustatomos naujos sąlygos šių dviejų šalių atstovams. Tokie būtų mano trumpi atsakymai užduotus klausimus. Dar kartą dėkoju Jums už paramą pirmininkas. Dėkojame abiems ministrams, ponui Navraksis ir ponui Pinteriui, padėkoti taip pat jų padėjėjams už pristatytas išvadas dėl Vengrijos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai. Köszönöm szépen, és a parlament képviselőnek hagyok itt ebből a következtetésekből.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 Dear colleagues, if you please take your seats, we should mind the timing. The vote. Kolegos, žimkite vietas. Buvo numatyta pradėti balsuoti 16 val. 30 minučių. Labai daug komiteto narių turi kitų įsipareigojimų ir turime stengtis pradėti balsuoti laiku.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 The, the rapporteur doesn't have the voting card, but I've pirmininkės skandalas pranašėja neturi balsavimo kortelės, tačiau aš jau įsinčiu savo padėjėjus jos atnešti. Palaukime vieną minutę. Neteisingai suprantu, tai greitų laikų kortelė turėtų būti čia. Mrs. Hautala? Is it coming? Uh, Chairman, it's, it's uh, really a shame to say, but I think it will take at least six or... Pane pirmininkė, manau, kad e, kortelės atvykimo laikas truktų 6-7 minutės, tai aš nenorėčiau, kad būtų taip ilgai dėlsiama. Gerai, tuomet e, per pirmąjį balsavimą atsižvelgsime, priskaičiuosime jūsų balsą, remdamiesi jūsų rankos pakelimu. 5, 13, 14, 15, 16 darbo tvarkės punktai, dėl jų yra numatytas elektroninis balsavimas. Pirmasis balsavimas yra susijęs su metinė ataskaita dėl viešanaudojimo su dokumentais. Pranešėja yra ponė Hautala. Tai yra 13 punktas dėl susitarimo tarp ES ir Australijos dėl Net dėl 13 punkto nebalsuosime, 14 punktas. ES e, kovos su terorizmu politika, pasiekimai ir ateities iššūkiai pranešė yra Sofie Intfeld. 15 darbo tarkės punktas, e, tai yra pranešėjas ponas Aksel Fost dėl asmens duomenų apsaugos Europos Sąjungoje, 16 darbo tarkės punktas e, informacinių technologijų sistemos laisvės saugumo teisingumo erdvėje. Pranešėjas ponas Koelio. Jeigu niekas neprieštarauja, galėtume pradėti nuo 12 punktų. Ponas Dievas Demera nori kalbėti. Gracias, senor prezidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jeigu teisingai supratau, tai, tai sakėte, kad E, nebus balsuojama šiandieną dėl pono Ilvoj pranešimo. Figura, Taip, kaip numatyta darbo atvarkėje, kurią dabar čia kaip tik ir turiu. 13 punktas iš pradžių buvo susijęs su sutarimu tarp ES ir Australijos dėl PNR, tai yra keliaivių asmens duomenų registru. Taigi šis darbo atvarkės punktas buvo išbrauktas, 13 punktas išbrauktas ir dėl jo nebus balsuojama. Nu, o, kit, ponia Intevelt taip pat yra pranešėja ir dėl pra, darbo atvarkės punkto 14, bet tai čia yra kitas klausimas. Dėkuoju už paaiškinimą. Pradėkime nuo 12 darbo tarkės punkto. Pranešimas dėl viešo naudojimo su dokumentais. Pone Heidi Hautala pranešėjo. Priskaičiuosime pranešėjos balsą, remdamėsi taip tuo, kaip jie kelia savo ranką, nes jie neturi balsavimo kortelės. 18 pakeitimas iš dviejų dalių. Kas už pirmąją dalį? Kas prieš? Susilaikė atmest. Pasitikslikime balsavimo rezultatą. Tam reikalinga balsavimo kortelė. Balsuoti pradedame. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 25 prieš 20 už atmestą. Troja dalis, kas už, kas prieš, susilaikė pritartą. 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmestą. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritartą. 21 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pasitikslinkime dėl 20 pakeitimo, dėl 21 pirmininkas atsiprašo. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. 25 iš 22 prieš pritarta, čia vertėjo pasitikslinti. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas, ne, pirmininkas atsiprašo, 28-asis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta 29-asis, kas už, prieš, susilaikė, pasitikslinkime dėl 29-ojo, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 24 už, 22 prieš pritarta. 30 kas už. Prieš susilaikė, manau, kad e, atmesta 31 kas už. Prieš susilaikė pritarta 32. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. 33. Už, prieš, susilaikė pritarta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Trisdešimt septintasis, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 35 net krinta, taigi kas už jį, kas prieš susilaikė atmesta, penktasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė pritarta. 41. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. 43, kas už, prieš susilaikė pritarta, 45, kas už, prieš susilaikė pritarta, 46, kas už, prieš susilaikė pritarta, 15 kompromisas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Šeštasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė. Pritarta 51, kas už, prieš susilaikė. Pritarta 52, kas už, prieš susilaikė. Pritarta 53, kas už, prieš susilaikė atmestą. Tikrinamės elektroniškai dėl 53, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 54. Kas už. Prieš susilaikė pritarta. 7. Kompromisas. Kas už. Prieš susilaikė pritarta. 8. Kompromisas. Už. Prieš susilaikė pritarta. 60 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta 61, kas už, prieš, susilaikė atmesta 62 su žodiniu pakeitimu, kurį teikia pranešėja, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 26 pastraipas su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš susilaikė pritarta. Devintasis kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. Šešiasdešimt penktasis pakeitimas iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis, kas už prieš susilaikė pritarta. E, dešimtas kompromisas patvirtintas, 69-asis, kas už prieš e, susilaikė atmesta. Tikslinamės dėl 69-ojo. Balsuoti Baigiame. Buvo pritarta šiam pakeitimui. Apgailestauju, sako pirmininkas. 11 kompromisas, kas už, už priešus laikė pritarta. 71 kas už. prieš susilaikė atmesta, 72 atsimtas, 73 kas už, prieš susilaikė pritarta, 74 už, prieš susilaikė pritarta, 12 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 78 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš susilaikė pritarta. 13 kompromisas kas už. Prieš susilaikė pritarta. 82 e, iš dviejų dalių kas už pirmąją dalį. Prieš pasitikslinkime dėl pirmosios 82 pakeitimo dalies. 26 už 21 prieš pritartą antroji dalis, kas už. Prieš susilaikė atmesta 83 pakeitimas. Už prieš. Pirmkis atsiprašo, praleidau 39 pakeitimą Mm, pastraipą su žodiniu pakeitimu, kas už susilaikė pritarta. 83 pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. 64 e, su žodiniu pakeitimu, kas už pirmąją dalį prieš susilaikė pritart antroji dalis, kas už. Taip pat pritarta 85 už prieš susilaikė pritarta 86 kas už prieš susilaikė pritarta, 87 kas už pirmąją dalį, prieš susilaikė pritarta, antroji dalis kas už, prieš susilaikė atmesta. Konstatuojamasis dalis. Pirmasis pakeitimas kas už, prieš susilaikė pritarta, pirmasis kompromisas už, prieš susilaikė pritarta, Penktasis pakeitimas, kas už pirmąją dalį, prieš susilaikė atmestą antroji dalis, kas už prieš susilaikė pritarta. Šeštasis pakeitimas iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, prieš susilaikė pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaikė atmesta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Devintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikę atmesta, 11 pakeitimas kas už, prieš susilaikė pritarta, 12 kas už, prieš susilaikė pritarta, 13 kas už, prieš susilaikė pritarta. HA konstatuojamoji dalis, naujoji versija, žodis pakeitimas, kurį teikia pranešėja, kas už. Prieš susilaikė pritarta. 14 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 15 už prieš susilaikė pritarta. 16 už, prieš susilaiko pritarta, 17 už, prieš susilaiko pritarta. Dabar toliau. Man sako, kad 37 praleidom. 37 pakeitimas, atsiprašau, trečiame puslapyje man pranešė, kad mes tą pra, praleidom, tai gal galėtumėm sugrįžti. 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. O dabar balsuojame dėl viso teksto su atitinkamais pakeitimais, kas už. Atsiprašau, sako pirmininkas, taip elektroniškai be abejo. Dėl teksto su atitinkamais pakeitimais prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 47, 2 prieš. Sveikiname ponę Heidi Hautalą ir dėkojame jai už atliktą darbą. Dabar balsuosime. Pone Intvild. Pirmininkė, kiek dvėjodama, kaip pranešėja, vis tik pasiūlyčiau atidėti balsavimą dėl šio pranešimo, kadangi deramės dėl kompromisu. Darėme prielaidą, kad turėdami kompromisų paketą galėtumėm jau pateikti brandų pranešimą balsavimams, tačiau visai prie šio komiteto posėdė dar kai kurios frakcijos susisiekė su manim ir pranešė, kad dar negali kai kurių kompromisų paremti tokių, kokie jie yra. Tad atsižvelgiant į šio klausimo svarbą, galvojame, kad būtų prasmingiau dar kiek laiko skirti šiam paketui, dar jį paderinti iki tokio lygio, kad visi galėtų jį paremti. Process. Pirmininkas, teisinga būtų atitinkamai išanalizuoti mūsų pranešėjos, ponios Infeld pasiūlymą, aš sutinku, kad jeigu nebus prieštaraujančių, mes būtumėm pasirengę paremti ponės pranešėjos pasiūlymą. Ponas bus dėl. Pirmininkė, reikia tik tai paaiškinti, kad viena iš frakcijų galvoja, jog nebuvo su jie pakankamai tartasi dėl pateiktų kompromisų. Taigi, nors dėl daugelių kompromisų mes ir galėtumėm pritarti, vis tik tai apgailę staujame, kad dėl daugelio iš kitų pakeitimų, kurie yra pateikti dėl šio labai svarbaus pranešimo, Mm, ne, dėl jų buvo ignoruota mūsų pozicija, nebuvo galvota apie kompromisnius o, pakeitimus. Taigi mes, kad ir labai nenoriai, e, vis tik tai sutiktumėm atidėti balsavimą, e, žinoma, tikėdamėsi, kad mes galėsime geriau bendradarbiauti su pranešė ir tikrai suderinti jau kompromisus. Pirmininkas Pone Morajas, ar jūs irgi galvotumėte apie tai? Um, yeah, I was voting yes. Uh, Aš tik tai balsavau taip, norėjau paspausti balsavimo mygtuką, kad mes pritarėme tam, kad būtų atidėtas balsavimas. Pirmininkas, taigi pritarėte tam, kad būtų atidėtas balsavimas, ponė Weber, um, ponė Weber, ponas Kirko. Įsivaizduokite mūsų pranešėjai šaldį. Ponas Kirkop, Aš pritarčiau, bet būtų gerai vis tik tai iš anksto pasitarti dėl tokių dalykų. Panašu, kad vis tik tai for, formuojasi dauguma palaikanti tokį pasiūlymą, taigi galima tikėtis, kad galbūt tas laikas bus panaudotas geresniam konsensusui užtikrinti. Taigi, kad ir labai nenorėdamas, aš vis tik paremčiau šią pasiūlymą. Iki šiol mums tiko visas tas darbas su pranešėja, tikrai koordinavimas visas buvo sklandus, taigi mes tiesiog paklūstame jos pageidavimui, paremė jos pasiūlymą. Ponės Borgecijo. Taip mes irgi sutiktumėm atidėti balsavimą. Tai žaliųjų pranešimas dėl atidėjimo Mm, akivaizdu jau kaip ir priimtas, taigi, na, susitaikysim su tuo, tačiau buvo vis tik tai sudarytų ir kompromisų ir mes buvom pasirengę balsuoti už juos, taigi aš galvoju, kaip dabar bus su tuo tekstu, kas atsitiks su juo. Mes tikrai nelabai norėtumėm, kad e, tas naujas procesas būtų labai ilgas. Often. Pirmininkas, na, pasiūlymai aiškus logika būtų tokia, kad būtų siekiama dar tolesnės pažangos, kad būtų tikrai pakankamai gerai pasikonsultuotas su visais, kad būtų atitinkamai, e, kiek įmanoma, integruotos frakcijų atitinkamos linijos, kad po to balsavimas vyktų kaip galima geresnėmis aplinkybėmis. Pane Intveld. Labai trumpai, aš labai atsiprašau visų kolegų. Pone Kirkop, tikrai aš suprantu, ką jūs norite pasakyti, bet patikėkite, tikrai ne taip aš planavau, kad viskas būtų buvę ir tikrai nebūčiau pasiūlius atidėjimo, jeigu tai nebūtų absoliučiai būtina šio etapu. Dėje viskas taip išsidurutuliojo iki tokio etapo, mes įsidėrėjomės gerą valią, norėjome ir kompromisų, norėjome, aišku, ir konsensuso, kad rezultatas būtų geras. Taigi, Taigi, na, tiesiog mm, paskirkime tam dar truputėlį daugiau e, laiko, tai yra savos iniciatyvos pranešimas, tai nėra teisė kūrinis pranešimas, taigi galima tikėtis, kad iš tikrųjų tas papildomas laikas leis mums užtikrinti visų frakcijų palaikymą. Taigi koordinatoriai kaip ir e, lyg ir pritarė, bet e, panas Dėjas Demeras dar matau kelią kla... ranką. Ar norite kažką pridurti? Taip, norėčiau, pane pirmininkė. Na, pirmiausia, atkreipsiu dėmesį už tai, ką aš sutinku su mano frakcijos sprendimu. Taip, sutinku su frakcijos sprendimu ir laikytis e, siūlymo atidėti. Tačiau man asmeniškai nelabai tai patinka. Aš e, pateikiau 38 pakeitimus dėl šio pranešimo ir pranešės manimi nesikį nesikonsultavo, ne vienas iki į mane nesikreitė tam, kad būtų aptarti 38 mano pateikti pakeitimai. Ir kita verta, tus, aš nesu šešėlis pranešėjas, pasikliaunu pane Hatkins, palaikau visus jos sprendimus, tačiau dėl savo pakeitimų sprendimus primo aš ir juos kartu patikiu su Luis de Krandu. Ir čia viskas mūsų rankose. Mums būt, man bent jau būtų labai patikė, jeigu su manimi būtų buvę pasikonsultuota tam, kad galėtume pasiaiškinti, dėl ko sutarime, dėl ko ne. Tačiau iki e, šios dienos penktos valandos e, ponė Intveld visiškai nebandė su manim susitiekti. Aišku, sutinku su frakcijos sprendimu, tačiau jaučiuosi, kad sume buvo pasilgta visiškai neteisingai, kai buvo primtas sprendimas atidėti šį e, sprendimą. Taip, e, buvo primtas sprendimas, išklausime koordinatorių, kurie e, teisėtai atstovauja konkrečių politinių frakcijų pozicijas. Tačiau užklausime ir kolegos ir galbūt buvo buvę teisinga išklausyti ir ponios Intvelt, ir ponios Hankis, šešėlinės pranešės. Tačiau, ponios Him, ponė Jimenez, jūs taip pat prašėte žodžio. Excuse me, Mrs. Hankis. First, Mrs. Jimenez Becerril. Then... Pone Jimenez Becerril ir po to pone Hetins. Taip, labai trumpai. Es visiškai sutinku su ponu Demira. Aš taip pat esu pateikusi 14 pakeitimų, visi liečia terorizmo aukas daugybę metų skiriu dėmesį e, terorizmo aukams, aukoms. Na ir e, sus, buvo pasiektas labai trumpas kompromisas, kuris toli gražu neatspindi visų mano pateiktų pakeitimų. Na ir aš dirbu ir ties kitais e, pranešimais, pavyzdžiui, aukų apsaugos orderiais. Na ir paprastai su pakeitimu autoriais giliai bendraujama ir ponas Degrandės pateikė daugiau nei 40 pakeitimų ir manau, kad mumis buvo elgiamasi su muminim, su juo buvo elgiamasi visiškai netinkamai ir neteisingai. Pane Hankis. Ar norėtumėt pasisakyti, kaip šešėlinė pranešė iš PP e frakcijos? Igen, engedjék meg, hogy most magyarul beszéljek, mert az eddigi viták során lehet. Pasisakysiu vengriškai. Problema ankstesnėse diskusijose buvo ta, kad kalbėjau angliškai, taigi aš tikiuosi, kad dabar geriau perteiksiu savo mintis kalbėdama vengriškai. Um, APP šešėl, kaip šešėlinė pranešėja, nuo EPP galiu pasakyti, kad počius buvo labai teisingas ir tikrai mūsų pozicija buvo labai aiškiai išsakyta visose sutikimuose. Galbūt turėjau pasakyti, kaip EPP šešėlinė pranešėja, kas yra tie esminiai dalykai, kad čia eina kalba apie principinius klausimus ir mes negalime atsisakyti savo principų, jeigu nenorime pažeisti savo vertybių. Taigi gali būti, kad galbūt toliau diskutuosime, aišku, tais įvairiais klausimais, tačiau galvojant apie tuos 19 pagrindinių e, raktinių e, balsavimų, tai EPP gali pasakyti, kad tikrai savo pozicijų neatsisakys. Galime tęsti tą procesą, galime atidėti um, tą balsavimą, aš galiu jį paremti tą pasiūlymą, tačiau turiu aiškiai pasakyti, kad kai eina kalba apie principinius dalykus, mes tikrai nesisakysime savo pozicijos ir tikrai nesudarysime mums nepriimtinų kompromisų. Galime atidėti balsavimą, tačiau aš pasisakysiu prieš tai, kad bus man bandoma bandoma kažką tai galbūt uh, užglaistyti, kažką tai uh, į, į, paslėpti ir. ir, ir. Made. Pirmininkas. Taigi, sprendimas yra toks. Visos frakcijos pritarė uh, e, plačių konsensų, jog balsavimą atidedame. Taigi dabar nereikėtų vėl pradėti diskusijų dėl klausimo esmės. Uh, Mes būtent diskusijoms ir numatysime papildomo laiko tam, kad būtų galima konsensusą išplėsti, bet aš manau, kad e, tikrai būtų teisinga suteikti dar paskutinį žodį pranešėjai, o toliau balsuosime dėl kitų klausimų. Taigi, ponia Enfeld. Vėlgi noriu pasakyti, kad a, tikrai nedėkingai susiklosti situaciją, tačiau noriu pasakyti, kad tikrai tariausi su a, ispanų kolegomis ir parašiau elektroninio pašto žinutę, taigi raštu turiu įrodymus. Taip konkrečiai jums, ne mano padėjėjai, o aš pati asmeniškai parašiau tą elektroninio pašto žinutę, galbūt pasiūlymai buvo nepriimtini, tačiau nesakykite, kad aš nesistengiu susisiekti su jumis. Be to turime sistemą parlamente, kur e, dirbama šiandien šešėlinių pranešėjų pagrindų, jeigu yra kažkokie tai pakeitimai pateikiami ir jeigu šešėlinis pranešėjas ne, neapgina tų pakeitimų, kažkaip tai nepateikia tinkamai, tai galite, aišku, tada priekaštus išsakyti šešėliniam pranešėjui. Tačiau o, tokia yra tvarka. Ir, aišku, jeigu yra politiniai skirtumai ir jeigu kažkokia frakcija žino iš anksto, kad tikrai nebus įmanoma susidėrėti, tai tada nėra prasmės, aišku, dirbti, sėsti prie stalo ir dėtis kompromisu. Aš manau, kad jeigu mes sėdame prie dėrybinio stalo, aš manau, kad visi susida su e, tokiu ryštu, kad bus vis tik tai deramasi, tariamasi ir siekiama kompromisu. Aš suprantu, kad kai kuriais atvejais galbūt nebus daugumos, bet kokiu atveju atveju. Tačiau manau, kad e, gaila yra tai, kad mano pastangos pasiekti visas frakcijas, ištiesti ranką visiems, e, dabar yra laik, nurašomos visiškai, sakoma, tarsi aš nieko nepadariau. Pabandykime, aišku, skirti dar to papildomo laiko ir pasiekti visiems priimtiną rezultatą. Jeigu ne, tiesiog turėsime balsuoti. Relatora. Na kągi, išklausite, ponios Indevelt paaiškinimų, ponė Dijas Dimer, ar sutinkate? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Servanteso kalba e, konsultuotis veiksmažodis semantiškai reiškia e, padėti prie savo opone, e, prelegentui išreikšti savo nuomonę. Ir ne, atveju, ne vieno atveju su manim nebuvo pasikonsultuota, lygiai taip pat nebuvo pasikonsultuota su poni Dekrantės. Uh, mes buvom informuoti, kad mūsų pakeitimai buvo sutraukti į tris kompromisus, kurie visiškai nebuvo su nieko aptarti. Tai yra tris, trys primesti kompromisai. Ne sudėrėti, bet primesti kompromisai. Na ir ponė Entvelt nieko met su manimi nesikalbėjo dėl 38 pakeiti, pakeitimų. Aš kaip taip, komiteto pirmininkas manau, kad dabar nereikėtų pradėti diskusijų dėl procedūros. Nes dabar manau, kad nusprendę atidėti balsavimą, kaip tik galime sudaryti sąlygas labiau susitarti dėl pranešimo ir siūlau pereiti prie kito balsavimo pagal darbo tvarkę. Tai yra pranešimas, už kurį yra atsakingas kolega Akselis Fos išsamus požiūris į asmens duomenų apsaugą Europos Sąjungoje. Taigi, tai yra dokumentas, dėl kurio pradedame balsuoti. Žiūrėkime į pakeitimus ir balsuokime. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dėl darbo tvarkos, ponas Busutil. Noriu paklausti, gal galėtumėm balsuoti blokų dėl visų kompromisų. No, there are more than that. Would you accept? Would you? Would you? Would you accept? Ar sutiktumėte, pirmininkas teiraujasi, ar sutiktumėte balsuoti blokų dėl didžiosios daugumos kompromisų išskyrus, siūloma tokia išimtis, išskyrus 9, 34 ir 36. 9, 34 ir 36 kompromisus. Tai yra žalių ir liberalų tokia pozicija, kad tai būtų išimtis. Pone Kirkop? ir 20 atskirai. Dar kuris nors? 18 ir 20. Taigi, tada į bloką apjungiame kompromisinius pakeitimus, išskyrus nurodytus, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Visi išskyrus tuos, dėl kurių balsuosime dabar. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 30, 18 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, Susilaikė? Priimta. 34 pakeitimas kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Ir 36 kompromisas kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. Toliau. 48 pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 49. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pirmas kultūros. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Daug, daug, daug atkrito. 53. 53. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Antras į tris. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Kas dar liko? Š 56 pakeitimas. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime dėl 56. Baigiame balsuoti. 27, 23 prieš primta. Ketvirtas kompromisas. Už prieš susilaikę priimta. Šešiasdešimt trečias ir šešiasdešimt šeštas ir šešiasdešimt. Taip, 63 ir 66. Identiški kas už. Prieš susilaikę priimta. 64. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 65. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 4. Įtrės, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 68. Kas už? Prieš. Priimta. Šeštas kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 74. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. 75. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 81. Kas už? Ne. Dar pirmininkas staiso. Aštuntas kompromisas. Kas už? Kas prieš susilaikę priimta. 81. Kas už? Kas prieš susilaikę atmesta. Penktas kultūros. Kas už? 82 atsiimtas. Penktas kultūros, kas už? Kas prieš? Silaikė priimta. Penktas jūri, kas už? Prieš susilaikė atmesta. Šeštas jūri, kas dar lygia, šeštas jūri dalimis. Pirma, dėl pirmo sakinio. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Antrasis sakinys ne atkrito. Šeštas įtri, balsuojame dėl antro sakinio. Kas už? Šeštas įtrės. Antrasis sakinys. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 87. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Kągi, kągi, 93. Ne, 91. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Didelė balsų persvara atmesta. 93. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. Toliau. Septintas įtrės kas už. Kas prieš susilaikė atmesta. 15 imko, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Žiūrėkime toliau. 103. 103. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Aštuntas įtrės, ne, aštuntas kultūros. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, man atrodo, kad atmesta. Ar reikia pasitikrinti? Ne. Žiūrėkime, kas dar liko. Devintas įtrės. Vis tik pasitikrinti dėl aštunto kultūros. Aštuntas, prašom balsuoti elektroniškai. Panašu, kad yra vienu per daug EPP narių. Niekad negana? Gal tikrai jūsų vienu per daug? Pažiūrėkime, kiek dabar čia tų balsų iš EPP. 22 už, 29 prieš atmestą. Toliau devintas įtris. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestą. 17 imko kas už, prieš. Susilaikė, man atrodo, atmesta, bet geriau pasitikrinkime, neaišku, prašyčiau ke, aiškiai kelti rankas, kitaip nepavyks. Dėl 17 imko prašome elektroniškai. Baigiame balsuoti. 22, 26 prieš atmestą. 113 kas už. Prieš. Sulaikė atmestą. 116 kas už. Prieš. Sulaikė atmestą. 117 kas už. Prieš. Susilaikė priimta. Dešimtas jūrikas už, prieš, sulaikė priimta. Dešimtas įtrės, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuonioliktas imko, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Šimtas devynioliktas, kas už, prieš susilaikė priimta. 120 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 121 kas už, kas prieš susilaikė priimta. Toliau 19 kompromisas kas už, kas prieš susilaikė priimta. 11 įtrės kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Šimtas, ne, ne, ne. Devynioliktas imko antrasis sakinys. Devyniolikto imko pakeitimo antras sakinys, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 126 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 12 kultūros kas už, prieš susilaikė atmesta. 12 įtrės kas už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime 12 įtrė elektroniškai. Balsuoti baigiame. Koks rezultatas 24 iš 22 prieš priimta. 20 e, imko likusi teksto dalis kas už, prieš, susilaikė priimta. 13 kult kas už, prieš, susilaikė atmesta. 21 imko kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 13 jūri, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Man atrodo, yra balsavimas dalimis, ne? Žiūrėkime, kur reikia peršokti. Iki 22 imko, pirmoji dalis. 22 imko. 16 puslapyje. Man atrodo, dauguma atkrito. Atkrito, atkrito, atkrito, atkrito. Iki 22 imko. Pirmoji dalis prieš. Susilaikė, priimta. Antroji dalis, už, prieš. Atrodo atmesta. Antroji dalis atmesta. 136 kas už. Prieš. Sulaikė. Atmesta. 138 kas už. Prieš. Sulaikė. Atmesta. 15 kultkas už, prieš, susilaikė, atmesta. 15 jūrikas už, prieš, susilaikė, atmesta. 15 įtrė už, prieš, susilaikė, atmesta. 23 simko, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 142 už, prieš susilaikė atmesta. 146 už prieš susilaikę. Pasitikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. 28 už 22 prieš priimta. 147 už prieš susilaikė priimta. 151 kas už. 151 kas už. Stavras, tai turite balsuoti, tai jūsų pakeitimas. Priimta. 152 kas už. Prieš susilaikė. Priimta. 29 kompromisas kas už. Prieš susilaikė priimta. 155. Ne? Atsiprašau, pirmininkas sako, per toli nušaukau. 18 jūri. Pirmasis sakinys kas už prieš susilaikė atmesta. 155 kas už, prieš susilaikė atmesta. 19 įtrės kas už, prieš susilaikė priimta. 20 jūri kas už, prieš susilaikė atmesta. 28 su žodiniu pakeitimu kas už, prieš susilaikę priimta. 21 įtrė kas už. 21 įtrės, ne jūri, įtrės, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 29 imko, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 22 įtirės antrasis sakinys, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 30 imko, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 23 įtri, kas už, prieš, susilaikė priimta. Taip, taip, priimta. 33 simko. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 25 įtrės už. Prieš susilaikė atmesta. 26 jūrikas už. Prieš susilaiko. Man atrodo atmesta, bet pasitikrinkime elektroniškai dėl 26 jūri. Balsuoti baigiame. 28 už 22 prieš priimta. 26 įtrė. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 34 simko. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. 27 įtrė už, prieš susilaikę atmesta. 28 įtrė kas už, prieš susilaikę atmesta. 38 simko kas už, prieš susilaikę atmesta. 40 simko kas už, prieš susilaikę atmesta. 41 simko kas už, prieš susilaikę atmesta ir 42 simko kas už prieš susilaikė atmesta. Toliau konstatuojamosios ir nurodomosios dalis. Norite pasitikrinti dėl 42 imko? Prašom elektroniškai dėl 42 imko. Koks rezultatas? 35 už 15 prieš priimtą, atsiprašau. Taip, čia a, rankų kėlimo problema. Tie galiu pasakyti. Taigi, konstatuojamosios ir nurodomosios dalis. Taip, taip, balsuojame dėl trečio pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, prieš susilaikė atmesta. Pirmas imko pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė priimta. Dvyliktas pakeitimas. Taip, kas už, prieš susilaikė priimta. Penkioliktas, kas už, prieš sulaikę atmestą. 17 dalimis. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaikę priimta. Antroji dalis kas už, prieš susilaikę priimta. 18 pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. 27. Kas už? Prieš. Sulaikė. Man atrodo, šį kartą atmesta. Ar pasitikrinsime? Ne, atmesta. Toliau. Trisdešimt antras. Kas už? Prieš susilaikė, priimta. Trisdešimt trečias. Kas už? Prieš susilaikė, priimta. 36. Kas už? Prieš sulaikę priimta. 39. Už? Prieš susilaikė atmesta. Ir liko tik tai šeštas simko. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Taip, atrodo, kad tai buvo paskutinis likęs. Ne, dar 44 liko. Kas už, kas prieš sulaikė priimta. O dabar balsuojame dėl visą tekstas atitinkamais pakeitimais. Kas už? Atsiprašau, sako pirmininkas, elektroniškai. Amounting to. Amounting to. Let's see. 49 plus. 49 už, vienas prieš patvirtinta ir sveikiname pranešę poną Akselį Fosą. Na, mes kukliai prašome pono Akselio Foso neleisti, kad dar psikė dar tas pats pasikartotų balsavimas, toks pat kaip šiandien. Kągi, dar e, reikia toliau balsuoti. Dabar balsusime dėl pasiūlymo keisti reglamentą dėl didelės apimties informacinių technologinių sistemų laisvės saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros. Pranešėjas yra Karlos Koejo. Mes jau girdėjome nesįki. E, kaip jis pristato šį temą. Jeigu norit pasakyti prieš balsamą, tai galite tai padaryti, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju šešėlėms pranešėjams. Mums pavyko per pirmąjį svarsmą sutarti su taryba ir su komisija dėl. Um, kompromisų, visi mm, kompromis liečia e, švietimą, per kuriuos negal, kurie numato, kad negalima kirsti, keisti sąlyčio taškų infrastruktūroje, kaip, pavyzdžiui, Eurodako sistemoje. Taigi dabar paprašysime kolegų balsuoti bloku dėl šio kompromiso, balsuoti už jį, tam, kad ši agentūra pradėtų savo darbą kiek įmanoma greičiau. Dėkuoju, ponė Kojo. Kągi, balsuokime. Pradėkime balsamą. Kompromisinis tekstas. Kas už? Prieš susilaikiusiai. Primta. Dėl visų kitų pakeitimų. Nebereikia balsuoti. Puiku. Puiku, tai tikrai kompensacija už ankstesnį balsavimą. Pone Koje, tikrai širdo širdžiai dėkojame, balsuojame dėl viso pakeisto teksto. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsuokime. Balsamas baigtas. Balsamas baigtas. 49 už, 3 prieš. Sveikinu poną pranešėją, poną Pėją dėl atlikto darbo. Na, dar vyko liko vienas klausimas, dėl kur reikia balsuoti. Tai yra komisijos ataskaita tarybai dėl uh, kelionės dokumentų, kurių turėtų įsitikiama teisė kirsti ir šią sieną ir vertinimas. Mes kažką nesužiūrėjome, dėl kažko nebalsavome, atsiprašau. Man atrodo, kad jau tarsi baigėme. Baigėme, aš jau buvau peršokęs prieš 18 darbo tokis punktas, atsiprašau. Aš e, vadovavausi savo balsavimo sąrašą, kuriame nebuvo šio punkto. Taigi, skelbiu, kada reikia balsuoti. Dėl pasiūlymo, dėl sprendimą dėl kelionės dokumentų, kurių turėtojai suteikiama teisė kirsti išorės sieną ir į kuriuos gali būti kliuojama viza, sąrašas ir šios sąrašos darimo mechanizmas sukūrimas. Pranešė yra Tanja Fajon. Na ir tai galima balsuoti dėl uh, teksto, kuris siūlo pranešėjo, kas už. Elektroniniu būdu? Ne, nereikia. Taigi, kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Ir balsuokime dėl teksto, o taip pat ir dėl teisėkuros rezoliucijos. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsamas baigtas. Keturiasdešimt už niekas nebalsavo prieš, taigi vienbalsis rezultatas. Dėkoju poniai Tanijai Fahon. Atsiprašau, kad buvau nesužiūrėjęs, jog dar reikėjo balsuoti dėl jūsų pranešimo. Okay, okay. I've been reported. I've been... Na, Man ką tik nurodė, kad dėl paskutinio darbo tvarkės punkto šiandieną mm, turėsime išklausyti komisijos. Dėmesio. E, prašyčiau rimties. Taigi, paskutinis darbo tvarkės punktas šiandieną. Tai yra komisijos ataskaita tarybai ir Europos parlamentui dėl domenų saugumo direktyvos vertinimo ataskaitos. Taigi išklausysime komisijos atstovo pono e, Pryvę. Jis yra e, direktorius iš generalinio direktorato, tačiau e, jis atvyks 6 valandą. Na, nedažnai taip tai atsitinka. Taigi siūlau nutraukti posėdį ir po 10 minučių posėdį atnaujinsime. Dėkuoju. We thank you, colleagues. We thank you. Dėkoju, kolegos. Dėkoju už supratimą. Dėkoju. Bet kaklumą ir ištvirme. Nes dar liko vienas darbo tvarkės punktas, kaip anksčiau minėjau. Taigi, komisijos ataskaita, sveikinu poną Pryvę, e, vidaus reikalų generalinio direktorato direktorių. Ir jis mums pristatytis komisijos ataskaitą dėl domnų saugumo direktyvos. Taigi, išklausime pono Pryvę. Na ir po to gal dar turėsime šiek tiek laiko klausimams dėl šio sistemos. Pone Privė, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi šiais klausimais jūsų komitete ir esu dėkingas už galimybę pristatyti komisijos e, duomenų saugumo direktyvos vertimo ataskaitą. Na, kaip žinote, ataskaita parengta po plačių ataskaitų E, tyrimų, informacijos pateikti raštu. Šie klausimai buvo aptarti labai išsamės valstybėmis narėmis ir su suinteresuotais asmenimis. Na ir labai sąmoningai šioje ataskaitoje nepateikta teisinė ataskaita, e, analizė ir nedaryt, nedaromas jokios išvados dėl e, proporcingumo sutinkama su direktyvas 40 straipsniu E, tiesiog vertinama ataskaitoje kaip teisiškai e, pasitvirtino direktyva. Komisarė Malstrom nurodė, jog komisija laiko domenų segmą svarbę priemonę tam, kad galima būtų atlikti tyrimus teisingumo dėliai, tačiau tai nereiškia, kad komisija yra patenkinta 100 procentų dabartinė priemonė. Taigi, kodėl reikalingas naujas požiūris į domenų saugimą? Mm, yra trys priežastis, dėl kurių mūsų manimo ES šioje srityje turėtų imtis veiksmų. Pirmiausia, turime užtikrinti, kad istoriniai saugomi duomenys būtų prieinami e, tyrimams baudžiamosiuose e, bylose. Na ir tose valstybėse narėse, kuriuose direktyva uh, neperkelta nacionalinė teisė, kliūdama uh, tyrimams būtimuose bylose, nes duomenys yra saugomai gami labai trumpai. Paslaugų teikėjai e, tikisi, kad valstybėse narėse taikomi uh, teisės aktai būtų kiek manoma mažesni ir būtų vis mažesni, kiek manoma mažesni skirtumai. Na ir aišku, e, turi būti apsaugoti piliečių teisai do jų asmens duomenų ir asmeninės sferos apsaugą, kurie begyventų Europos Sąjungą. Taigi mes komisijoje jie rūpinamės, kad duomenų saugumas atitektų šiuos kriterijus. Kodėl reikia reformuoti? direktyvą. Dauguma valstybių narių yra patenkintos uh, E, dabartinė direktyva ir, ir tai nurodė konsultacijų metu, nes e, yra daug lankstumo dėl to, kaip gauti duomenis, kaip jais naudotis, tačiau kai kurios valstybės narės turės su sunkumais perkeldimas į šią direktyvą e, ir taip atsitiko dėl to, jog šios valstybės yra sutrūpinusios dėl duomenų ir asmens sferos apsaugos Rumunija, Čekija ir Vokietija dėl konstitucinių teismų sprendimų šios direktyvos nebuvo gyvenintos. Na ir kitose dviejose valstybėse narėse, Bulgarijoje ir Cipre, pa, buvo panašiai, o šešiose valstybėse narėse, įskaitant Vengriją, kol kas dar neprimtas sprendimas. Na ir galiausiai teisingumo teismas turės e, priimti savo sprendimą po to, kai Airijos aukščiausiasis teismas vis prieimė savo atitinkamą sprendimą. Kiekvienos šios e, bylos atveju kilo klausimai dėl to, ar duomenų saugumo teismas taisyklės yra tinkamos ir proporcingos, nes e, pačios valstybės narės gali priimti savo nuožiūrą sprendimą dėl duomenų saugimo. Tai yra, tai yra duomenys, kuris saugo operatoriai ir kuris gali pasinaudoti valdžios institucijos, skaitant policiją. Taip pat turime atsižvelgti į Mm, nusikaltelių elgesio tendencijas, taip pat ir pažangą komunikacijų technologijos jų srityje ir tendencijas per ateinančius aštuonius metus. Pažiūrėk, kurios valstybės narės siūlo vesti anoniminės SIM korteles, taip pat reikia atsižvelgti į išmaniųjų telefonų e, technologijų mm, tendencijas, nes tai yra nauji iš, iššūkiai gyvenant teisingumą. Taip pat turime pagalvoti, ar mm, dabartinė duomenų saugomo pagrindų direktyva yra tinkama šiems tikslams pasiekti. Komisijos manimu e, ji yra būtina. Mes e, vykdėme platus maso konsultacijas ir viską aptarėme su suinteresuotais asmenimis, taip pat ir su pilietinė visuomenė visą tai aptarsime ir numatyti seminarai su teisingumo, teisingumo e, valdžios institucijomis per ateinančias savaitės. Taigi, kokiu yra galimybė reformuoti direktyvą, kokie yra variantai. Teoriškai viena iš galimybių yra palikti situaciją tokia, kokia yra dabar, status quo, bet jeigu reik, pribręstų reikalas, komisija galėtų paži, pradėti procedūrą dėl pažeidimo. Na, nemažai valstybių norė norėtų, kad situacija išliktų tokia, kokia yra, tačiau turint galvoje susirūpinimą, kuris kyla uh, dėl teisingum, uh, privačios uh, sferos apsaugos, dėl duomenų apsaugos, manome, kad negalima palikti dabartinės padėties. Antra galimybė yra panaikinti direktyvą ir leisti valstybėms narėms taikyti savo požiūrį, kas leidžiama pagal uh, elektroninio privatumo direktyvos 15 straipsnį. Na, Na ir trečiasis variantas, kuriam teiktume e, pir, pirmenybę, tai yra nustatyti geresnius standartus, kurie leistų veiksmingai taikyti šią priemonę. Tai yra neharmonizavimas harmonizavimo dėliai, tai veikiau um, bandymas um, sumažinti poveikį pramoniai, užtikrinant pagrindinį teisų apsaugą, netisakant direktyvos. Taigi mes e, konsultavome su suinteresuotais e, subjektais, valstybėmis narėmis, su jumis, bandant įsiaiškinti, kok, koks turėtų būti um, saugumo laikotarpis, taikymo sritis e, ir panašus dalykai. Tačiau mes netmetame galimybių uh, ieškoti kitų alternatyvų duomenų saugumai. Trumpai apžvelgsiu kitus klausimus. Tai yra, iki kada viskas turėtų vykdama ir kol tie pokyčiai bus įvykdyti, mes laikysimės dabartinio pagrindą ir e, rūpinsimės, kad valstybės narėse dabartinė domenų saugumo direktyva turėtų įgyvendinta tinkamai. Atsižvelgiant į skundų susijusius su šia direktyva, labai svarbu, kad valstybės narės teiktų statistinius duomenis pagal 10 straipsnį. Taip pat reikalingi įrodymai um, demonstruojantis, kaip yra saugomi duomenys, ar tai daroma kokybiškai, juolab, kad duomenys e, iš tikrųjų padeda apsaugoti nekaltus asmenys ir išsiaiškinti nusikaltimus. Taip pat reikėtų pasiaiškinti, um, kiek e, duomenų operatoriai suteikia pagal duomenų saugumo taisyklės. Taigi komisija atsižvelgs visus šiuos aspektus, suformuoluodama savo pasiūlymą. Taigi vasaros metu mes atliksime poveikio vertimą, remiantis šiais trimis mano nurodytais variantais. Na ir po to pasirinksime tinkamiausią direktyvos peržymo metodo. Na ir tuomet atliks, po to atliksime tyrimą, zonduosime visuomenės nuomonę dėl dabartinių duomenų saugomo modelio ES ir už jos ribų. Taigi, apibendrinamas, ponė pirmininkė, galiu pasakyti, kad uh, tos valstybės narės, kurios e, kelios iš jų dar neįgyvenino šios direktyvos, tai jų atžvilgių komisija pradės e, e, procedūrą dėl pažeidimo, kurios jau inicijuotas. Kągi, pradėkime diskusiją, sako pirmininkas. Pirmiausia, suteiks žodį ponė Intervelt. Galbūt pana Avara, kaip ankstesnis pranešėjas, norėtų pasisakyti pirmas, jeigu ne, kągi. Pasakysit labai trumpai, vyko labai išsamios diskusijos dėl šio klausimo praeitą savaitę mūsų seminare. Manau, kad daugelis nustebo dėl to, kad nežiūrint visos kritikos, skaitant ir iš DPS dėl domenų sagumo direktyvos, komisija e, įveikė naują e, E, rekordą, laikydamas iš šios senos direktyvos, vietoj to, kad jis reaguotų ir atsižvelgtų tai, kad iš tikrųjų reikalinga peržiūrėti ir parengti naują duomenų apsaugos e, saugomo direktyvą mm, Nemanau, kad jeigu kas e, savaitę būtų prevenciškai krat, atliekamas kratumas kiekvienose namukiuose, būtų saugiau. Komisija tiesiog nereaguoja į kritiką. Per pastarusius keletą metų e, neišgirdau nei vieno įtikinančio ir logiško argumento, kodėl tai reikalinga. E, taip pat nežinau, kaip komisija reaguoja į EDPS išsakytą kritiką. Jis nėra kažkoks aktyvistas, jis yra uh, institucijos vadovas, kuri turi labai aišku teisinį pagrindą. Taigi norėčiau, kad jūsų atsakymas būtų rimtesnis. Alvaro. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, dėl domenų saugumo komisijos ir mano nuomonės įsiskiriam, čia jokia paslaptis, bet būtų gerai, jeigu galėtume pradėti dalykišką diskusiją, lab, kad direktyvą tikrai reikia peržiūrėti ir tai būtina padaryti, o ne vien tik spėlioti, ar tai bus padaryta ar ne. Na ir šiame kontekste kila tikrai įdomių klausimų. Na ir kadangi pasitikime komisiją ir kartu E, girdime iš komisijos paaiškinimus ir iš teisėsaugos institucijų paaiškinimus, kodėl reikia saugoti duomenis. Taigi galbūt, pavyzdžiui, e, pasitelkti Europolą kovojant su vaikų pornografija, kai yra tarp valstybinė atvejai, tai tuomet iš tikrųjų tai ir buvo tinkamas priemonė, nes e, policijos statistiniai duomenės uh, neleidžia spręsti, ar pavyko išsiaiškinti atvejį pasitelkus saugomus duomenis ar ne. Taigi norėtųsi vieno europinio pavyzdį, kuris rodo, kad reikia saugoti duomenis ir tai padėjo išsiaiškinti bylą. Antra, e, pirmos instancijos e, teisme buvo svarstama, ar direktyva dera su pagrindinėmis teisėmis. Norėtųsi žinoti, ar buvo atliktos atitinkamos konsultacijos, nes būtų e, gėdinga, jog, e, tarkim, e, pirmos instancijos teismas panašiai kaip ir Rumunijos e, teismas priimtų išvados, jog ši direktyva netitinka pagrindinių teisų principų ir tai, būt, tai sužlugdyti ilgai trukusi darbą. Na, dar vienas dalykas. E, Nelabai suprantu, kokią logiką vadovaujasi komisija, kai jis sako, kad bus pradėtos procedūros dėl paži... teisės aktų pažeidimo, žinant, kad direktyva bus peržiūrėta, jo kad vidaus reikalų ministrų pozicija aiški. Ar žinote, kiek užtrunka valstybės narėse teisėkuros e, procesas? Nes, tarkim, greičiausiai e, Vokietijoje bus baigta teisės aktų tvirtinimo procedūra tuo met, kai jau čia baigsis e, direktyvos peržiūros procedūra. Tai, tai reiškia milšinišką darbą, biurokratiją ir ar čia tame kontekste tikrai logiška dar e, numatyti procedūrą pažydimo. Na, atvykau šiek tiek e, per vėlai, todėl negirdėjau, ar komisija uh, E, galvoja apie kombinaciją, kaip, duomenų, tokia, kaip būtų apjungiamas duomenų saugimas ir trumpalaikis duomenų saugimas, click freeze. Na ir taip pat norėčiau sužinoti, ar komisija e, priešintųsi tam, jog e, parlamente vyktų plenarinė sesijoje diskusijos dėl domenų saugojimo. Man rodos, dabar nuotaikos parlamente yra kitokios negu 2005 metais. Na ir ar sutiktumėte sudalyvauti um, diskusijose plenarinėje sesijoje dėl duomenų saugoma, galbūt e, pirmininkas čia galėtum tais veiksmų ir pasiūlyti tai pirmininkus, jeigu jie. Na ir dar norėčiau paklausti. Dėl, kaip yra pačios su Graikijoje atliekomi duomenų saugimu. Uh, Ten, pavyzdžiui, e, Graikijos rinkti duomenis saugomi tik tais Graikijoje ir tai atitinka direktyvos nuostatas ir ar toliau manote, kad e, to, tai jokių būdų pažeidžiama direktyva ir pažeidžiamas, e, pažeidžiamas laisvo duomenų cirkuliavimo principas. Ačiū. Ačiū. Ačiū, ponai Alvaro. pasižymėsiu jūsų klausimą, tačiau siūlyčiau jums atsiųsti man e, elektroninį laišką, kuriame būtų pateikta jūsų pasiūlymo formuluotė tam, kad mes galėtume pasiūlymą oficialiai pateikti komiteto pirmininkų sueigai ponas Fos. Panašų klausimą noriu užduoti kaip ir Aleksandras Alvaro. Ar Vokietijai arba kitoms valstybėms būtų prasminga šį e, duomenų saugomą įstatymą priimti, kai yra kitų teisės aktų nuostatų. Trys konstituciniai teismai, apie kuriuos minėjote, e, laikosi bendros pozicijos dėl Putinų prielaidų tam, kad tokią tvarką būtų galima taikyti. Noriu paklausti, ar yra kokie nors kriterijai, rodikliai, pagal kurios būtų galima nustatyti duomenų saugojimo terminą. Ir jeigu po trijų mėnesių, pavyzdžiui, nebūtų konkretaus asmens atžvilgių pradėti teisiniai procesai, tai ar tie duomenys turėtų būti ištrinti. Taigi norėtume atitinkamos informacijos iš jūsų, panas Kirkaup. Ačiū pirmininkė. Du klausimus noriu užduoti. Vienas susijęs su mūsų santykiais, dėl, santykiais su JAV ir dėl uh, kalbos dalykų galbūt uh, dėl terminų susitarsime, pavyzdžiui, tokio termino kaip individualių asmenų interesų apsauga, informacijos sauga. Yra visi pagrindiniai principai, ar dėl jų mes sutarėme, nes mes patys tarpusavėje kartais ginčiamės ir e, kartais todėl svarstydami šios klausimus nesutarėme abiejose Atlanto vandenino pusėse. Ar šiuo metu vykstančiose darybose į tai yra kreipiamas dėmesys ir e, kokia yra ES pozicija JAV atžvilgių? Mes kalbame apie duomenų saugojimą arba sulaikymą. Kolegos minėjo e, laikotarpį per kurį turėtų būti saugomi atitinkami duomenys. Man svarbus ne vien šis kriterijus, tačiau taip pat ir sąlygos, kuriomis e, yra renkama arba sulaikoma, išsaugojama ši informacija, atitinkami saugikliai susijęs su šia informacija bei jos panaudojimo ir prieigos prie jos sąlygos. Man taip pat labai svarbus šie kriterijai, nemažiau svarbus nei saugojimo laikas. Ar jūs manote, kad dabar teikiami pasiūlymai yra pakankami, kad būtų galima taip pat ir šiose sritise apsaugoti piliečius? Ponas Albrecht. Labai ačiū. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad šį e, vertinimą dėl duomenų saugojimo perskaičiau labai atidžiai ir priejau išvados, kad viskas buvo atlikta tinkamai, galbūt tai buvo vienas iš greičiausiai patvirtintų teisės aktų ir mm, turbūt tas skuba buvo klaidinga, vien turint omenyje, kiek reikėjo pinigų išleisti e, interneto paslaugų teikėjams, telekomunikacijų paslaugų teikėjams tam, kad būtų ši direktyva uh, valstybėse narėse įgyveninta, vien Vokietijoje šiuo tikslu buvo investuota daugiau arba maždaug 300 milijonų eurų. Atsižvelgiant į e, šių išlaidų sumas, man tikrai kyla daug klausimų, nes e, susipažinus su vertinimo rezultatais atrodo, kad uh, ši priemonė nebuvo labai prasminga ir neprisideda prie veiksmingo nusikaltelių baudžiamojo persekiojimo ir e, veiksmai yra orientuoti į nereikšmingus principus. Duomenų saugojimas valstybėse narėse E, ir jo pobūdis, skirtingas e, direktyvos nuostatų įgyvendimas parodo, kad čia nebuvo laikomasi proporcingumo principo. Dar vienas klausimas susijęs su teisinėmis sąlygomis, nes e, kai kuriuose valstybėse narėse konstituciniai teismai paskelbė, kad direktyva arba jos gyvenimo nuostatos e, netitinka tų šalių konstitucijos, taip pat kyla klausimas, ar e, e, ši direktyva atitinka pagrindinių teisų hartijas bei Europos žmogaus teisų konvenciją, atitinkami Strasbūro žmogaus teisų teismo nutarimai buvo žinomi jau anksčiau, todėl manau, kad dabar pribrendo laikas Europos komisijai susipažinti su E, šiais teismų sprendimais ir e, laikytis jų nuostatų, teikiant ir tvirtinant e, savo teisinės priemonės. Reikia visoje Europos Sąjungoje nusekliai laikytis tų pačių teisės nuostatų Pavyzdžiui, ES piliečiai bei telekomunikacijų paslaugų tiekėjų klientai negali laukti e, metų metus, kol e, Europos teisingumo teismas išnagrinės šią bylą. E, piliečių naudai, todėl noriu paklausti, kada galima tikėtis atitinkamos direktyvos peržiūros e, ir iš anksto pažadu, kad mes aktyviai dalyvausime šioje peržiūroje. Pone Koraco Bilt, ačiū pirmininkė. Nustebau išgirdusi, kad komisija kaip vieną iš galimų variantų svarsta dabartinį status quo. Pažeidimo procedūra tuo pačiu metu prieštarauja šiam pasiūlymui, nes kai kurios valstybės narės remdamosis demokratiniu balsavimu parlamente nesutiko įgyvendinti šios direktyvos nuostatų ir signalai, kuriuos girdime iš įvairių valstybių narių aukščiausių teismų, konstitucinių teismų, taip pat viešoji nuomonė patvirtina, kad e, esama nemažai būkštaimų susijusių su duomenų apsauga, su uh, E, asmens privačių domenų apsauga e, saugojimo laikotarpiu, kuris trunka nuo e, šešių iki dviejų metų, kai kuriuose valstybėse ilgesnis laikotarpis saugojimo, kai kuriuose trumpesnis ir taip pat šie duomenys ne visuomet naudojami tirti rimtus nusikaltimus, taigi šios žinios kelia nerimą ir mes norėtume išgirsti komisijos pasiūlymą dėl dabartinės direktyvos peržiūros atsižvelgiant į mano bendrai pateiktus būkštavimus, su kuriais jūs esate puikiai e, susipažinę vietoj to, kad taikytumėte bendrasias, e, imtumėtės bendrų pažeidimo procedūrų atskirų valstybių narių atžvilgių. Ačiū, ponė Latvart. Ačiū pirmininkė. Čia visiška maišatis dabar. Mes patekome į padėtį, kurią turėtų svarstyti akademikai savo seminaruose. Tai ne dėl komisijos kaltės. Komisijų e, direktyvoje numatytas teisinis saugumas. E, keliose valstybėse narėse veikiantiems operatoriams, atsižvelgiant į tai, kad e, klientų duomenys gali būti saugojami atskirose valstybėse narėse. Skaitant komisijos vertinimo ataskaitą, matome, kad 51 direktyvos straipsnių nuostatų įgyvenimas yra e, sudėtingas, todėl yra sudėtinga taikyti pažeidimo, pradėti pažeidimų procedūras. E, tai yra geriausias pavyzdys, kaip nereikėtų tvirtinti ES teisės aktų. E, ponas Kirkop turbūt bus patenkintas tuo, ką aš dabar pasakysiu, nes Junktinėje karalystėje taip pat buvo panašus teisės aktas e, patvirtintas dėl e, pavojingų šunų e, veislių. Aš atsiprašau, kad keliu šį klausimą, tačiau mm, turite pripažinti, kad reguliariai jis yra teikiamas pavyzdžių. Taigi, duomenų saugojimo pasiūlymai, mano nuomonė, ES mastu yra labai panašus į e, minėtą Junktinės karalystės įstatymą. Ir turint omenyje, kad tik 2005 metų Liepos mėnesio išpolių Londone Jungtinė karalystė pirmininkavo Europos Sąjungai, tačiau e, tie teroro išpoliai nebuvo deramai ištirti e, ir niekas nusikaltelių nesurado. Taigi, kaip 95 e, straipsnių teismas turėtų traktuoti direktyvos, kurioje teigiama, kad e, tikslas saugoti duomenis yra kova su rimtais nusikaltimais. Taip pat direktyva niekaip nereglamentuojama prieiga prie šių duomenų, jų naudojimas ir tai reiškia nepakankamą teisinį saugumą tiek paslaugų teikėjams, tiek piliečiams. Taigi mes, komisija mus e, į šią nepatogią padėtį atvedė ir mes dabar laukiame jos pasiūlymų, kaip e, iš šios aklavėtės išeiti. Aš e, nenoriu kalbėti apie atskiras bylas e, Europos Sąjungos teisingumo teisme ir e, jų nutartis, tačiau manau, kad mes turėtume sutarti dėl to, kad reikia imtis kažkokių veiksmų tam, kad e, būtų padėtis pakeista. Ir mes kaip klientai nuo šios padėties dabar labiausiai kenčiame. Ir toliau žodis ponui Prėdė, komisijos baigiamoji dalis. Ačiū. Turiu prisipažinti, kad labai bijau šunų. Taigi, sakyčiau, kad e, įstatymas labai blogas, jeigu apsiribuojame tik dideliais šunimis, bet pamirštame mažus. Komisija tikrai pasimokė iš visų klaidų dėl e, šios ryties teisės aktų, kad tikrai nebūtų padaryta tokia pati klaida ir dėl e, duomenų sulaikymo teisės akto. Dabar pabandysiu sureaguoti į bent jau daugumą jūsų pastabų taip iš tikrųjų mm, po šio ilgo pranešimo rengimo komisija padarė išvadą, galbūt jūs galite nesutikti su ją, jog mm, tai yra naudinga priemonė pranešimų formuluotės, kaip aš girdėjau, anadieno konferencijoje yra labai diplomatiškos, galbūt nėra labai radikalių pareiškimų, kažkokių labai tobulų ar labai blogų pareiškimų. Taigi tai buvo viskas padaryta tur specialiai. E, prašom turėti omenyje, galbūt tai, jums tai rūpi ar ne, tačiau pirmasis, pirmasis diskusijos aukšto lygio taryboje vyko ir buvo toks įspūdis, kad būtų kvalifikuota dauguma prieš bet kokį šios direktyvos keitimą. Aišku, gali būti skirtingos nuomonės, taip pat ir valstybėse narėse, bet mes galvojame, jog pranešime atsižvelgta į e, visus šio labai sudėtingo e, klausimo aspektus. Ne tik tai DPS e, pastabas, taip pat ir prisimant gruodžio mėnesio seminarą, konferenciją ir ten padarytą pareiškimą. Uh, Kai tik galėsiu, tikrai mielai pateiksiu jums pavyzdžius. Kartais, aišku, tik, aš manau, kad galbūt iš tikrųjų, jeigu pradėsiu viską vardinti, jūs sakysite, kad jau per daug jų. Mes nesakome, kad priemonė būtų naudinga tik tuo met, jeigu eitų kalba apie atvejus per sieną. Gali prireikti iš e, tokių priemonių derinimo dėl domenų apsaugos labo, net ir tuo atveju, jeigu atvejais yra grinai tik tai e, neišeina iš valstybės ribų. Tačiau gali prireikti, aišku, galbūt ir atskiro pranešimo šio klausimu. Dabar dėl e, to, ar reikėtų tarti su, e, įstaty, e, su teismu prieš bylos svarstymą, na, pasiremdamas Olandijos patirtimi, aš nesakyčiau, kad taip reikėtų daryti ir, man atrodo, nebūtų tai rimtas teismas, jeigu sutiktų imtis tokių priemonių. Dabar toliau kalbant apie kitų apie pažeidimų bylas svarstomas, na, jeigu sakoma pranešime, kad reikia kažką patobulinti dabartinėme teisės akte, tai be abejo reikia pasistengti, kaip galima greičiau iš mūsų pusės pateikti viską, kas yra reikalinga teisės aktų leidėjų. Tačiau šiuo atveju nenorėtumėm vėl. Uh, uh, sulaukti kritikos bangos, kad kažkas netinkamai padaryta. Taigi reikėtų visų pirma atlikti e, poveikio įvertinimą. Aišku, galima spartinti kiek įmanoma tos procesus. Kita vertus, komisija mm, negalvoja, kad galėtų sauliaisi tiesiog imti ir nutraukti pažeidimų bylas. Uh, prieš dvi ar tris valstybės, kurios dar neperkelė šio teisės akto, nes tikrai tai būtų netinkama tų valstybių narių atžvilgių, kurios daug įdėjo pastangų, kad tinkamai perkeltų šią direktyvą prieš daugelį metų. Antra, jeigu pažiūrėsime į dabartinę direktyvą, Ir paskutinį puslapį to įvertinimo, kur pakankamai aiškiai, konkrečiai yra pasakyta, kokia yra situacija, tai tikrai galima pagal dabartinę direktyvą perkelti tas nuostas išmintingai, tokiu būdu, kad valstybei nariai nebereikėtų iš naujo vėl priiminėti teisės aktų tuomet, kai direktyva bus modifikuota. Aišku, negalėt mesti tokio varianto, kad gali prireikti kažkiek tai koreguoti nacionalinis teisės aktus prisitaikant prie tų pakeitimų, tačiau m, mm, iš tikrųjų galima tai padaryti mm, pasistengti padaryti kiek įmanoma. Pavyzdžiui, Vokietijos atveju Konstitucinis teismas aiškiai pasakė, kad būtent tai yra direktyvos direktyvą įvertinant galima iš tikrųjų ją perkelti ir taip, kad tai atitiktų e, Vokietijos atitinkamas nuostas. Taigi mes analiz, išanalizavome Vokietijos konstitucinio teismo e, sprendimą labai atidžiai ir manau, kad tikrai galima tai galbūt ne visais atvejais visiškai prilyginti ir kitų konstitucijų kitoms konstitucinėms sąragoms kitose valstybėse, bet atsižvelgiant į proporcingumą ir reikalingumą, iš tikrųjų įmanoma tai padaryti tikrai atsižvelgėme į a, tokius konstitucinių teismų sprendimus tiek, kiek tai yra svarbu, kiek tai, yra, kiek tai paleičia ES teisinę bazę. Dabar taip dėl aktualumo aš suprantu tas dviejonės, tačiau, na, bent jau teisingumo teismas šiuo klausimu jau yra pateikęs paaiškinimus, taigi nedrįščiau tikrai kažkokį kitokių nuomonių pateikti nei kad Europos teisingumo teismas dėl 95 straipsnio tinkamumo. Pirmininkė, aš suprantu, labai skubate, tačiau dabar dėl dėl konkrečių pasiūlymų ir datų mes labai intensyviai dirbame. Bet aišku, poveikio įvertinimas užims bent kelis mėnesius, tai aš negalėčiau dabar tiksliau pateikti datų. Ačiū, ponai Privė. Tai tiek būtų šiam momentui. Manau, kad tikrai aiškiai buvo pristatyta dabartinė situacija. Ir dabar galiu pasakyti, kad uh, nutraukėme lybį komiteto posėdį, tęsime jį rytoj 9 ryto. Ačiū už bendradarbiavimą.